Uh, Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti posėdį, nes turime du šešėlinius pranešėjus, taigi galime pradėti diskusijas. Dabar darbo atvarkėje turime nuomonės projekto svarstymą dėl, dėl pagalbos labiausiai nepasirinksiems asmenims fondo. Junus Ormažė, noriu jam iš karto suteikti žodį. Oui, Omarži. <laughs> Madame la Présidente, merci. Ačiū pirmininkė. Mes jau pasikeitėme pirminėmis nuomonėmis e, mūsų komiteto paskutinėme posėdėje. Dėl to aš negryšiu prie to, apie ką jau buvo diskutuota čia. Gana išsamei pasikeitėme nuomonėmis. Paprasčiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Europos vadovų taryba prieėmė e, sprendimą dėl daugiametės finansinės programos ir Europos vadovų e, taryba galime tuo pasidžiaugti pabrėžė e, maisto programą labiausiai skurstantiems ir dotacijų lygis 2,5 milijardai eurų. Tačiau tai yra kur kas mažiau, negu mes tikėjomės, siekiant patenkinti skurstančių poreikius. Nes pagal atitinkamas organizacijas apie 5 milijardus dolerių mes turėtum skirti tam, kad galėtume patenkinti skurstančių poreikius praėjusio posėdžio metu tikrai yra nesuprantama, kad e, pačios e, krizės e, įkarščių, kai skurstančiųjų skaičius nesustojamai auga, mes skiriame tiek mažai paramos ir didėja nedarbas. Vandrumpojus uh, E, kalbėjo apie tai, kas vyko paskutinėme e, vadovų, Europos vadovų, paskutinėje Europos vadovų taryboje ir kokie yra apkarpimai šios programos. Turiu pasakyti, kad ta informacija buvo klaidinga dėl Van Rompojus. Fondas šiek tiek mažė, nes 2010 metais 500 atsiprašau, 200, 550 e, milijonų eurų per metus buvo, reikėtų tai padauginti iš 7 ir tai yra 3,5 milijardai, o jau yra nustatyta 2,5 milijardai ir lyginant su paskutinė programa, programa trūksta 1 milijardo lėšų. Ir mums reikia žymiai daugiau, kad mes galėtume tenkinti skurstančiųjų poreikius. Štai tokia problema, su kuria mes susidurėme. Mes turime pateikti nuomonę apie tai. Ir biudžeto klausimas dėja yra labai aktualus. Dėl to aš norėčiau pateikti pakeitimą, nurodant, kad reikia nustatyti dotacijų lygį, kuris atitiktų poreikių lygį. E, visose valstybėse narėse, nes 27 valstybės narės konkrečiai yra atsakingos už šį fondą ir to nebuvo pagal praėjusi programavimo laikotarpį. Štai tokia pirma mano pastaba. Antra pastaba. Taip pat reikėtų pasidžiaugti Europos parlamento susitelkimu, labai rimtų susitelkimų, e, įskaitant visas politinės frakcijas, tam, kad būtų galima išlaikyti šį fondą. Ir tiek Europos parlamentas mobilizavosi, tiek pat piliečiai mobilizavosi ir tai turėjo tokį teigiamą poveikį, mm, e, kalbant apie reglamento rengimą, apie kurį mes ir diskutuosime. Kasgi yra siūloma? Yra šiek tiek sunkios, sunkus e, planavimas, kalendorius. Ir mes susidurime su konkrečiomis problemomis, tam tikrų skaičiumi tų problemų. Dėl teisės naudotis to fondu. Tas fondas buvo sukurtas 85-86 metais. Ir jisai buvo skirtas būtent atsakyti į mytybos poreikius, tik tai mytybos poreikius te tenkintis. O pagal naują reglamentą yra pokytis. Ir praėjusią komitete mes kalbame ir apie materialinį nepriteklių. Reiškia, ne tik tai maistas bus paskirstomas, maisto produktai, bet ir tam tikrą materialinę pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims. Mūsų manimų tai yra labai teigiamas pokytis, tačiau aš manau, kad ši programa turėtų išlikti visų pirma, visų pirma pagalba maistų programa. Pirmiausia, reikėtų tenkinti maisto poreikius. Ir taip pat skatinti socialinę įtraukti. Antra pastaba kuri susijusi su, diskus, su diskusijomis, e, kalbant su labdaros organizacijomis, partnerio organizacijomis, dėl taisyklių supaprastinimo, reglamento supaprastinimo, kad būtų galima įvairioms asociacijoms nenukentėti nuo didžiulės administracinės naštos. O ta našta tikrai padidės įkūrus tokį naują fondą. Antra pasiūlymų serija, kurį aš kurią aš formuluoju šiame pranešime. Taip pat priminti, kad platformos kontekste, kurią organizavo Europos komisija, tai yra internetinio tinklapio sukūrimas, kad būtų galima apimti ir periferinius regionus, kad jie nebūtų pamiršti. Ir šis interneto tinklapis apjungtų įvairias asociacijas. Vienas dalykas, kuris yra problematiškas, tai yra bendrojo finansavimo panaikinimas. Jeigu ne, neklistu, 85 procentai sudarė bendras, 85 procentus sudarė bendras finansavimas, o dabar nebus galima apimti visų skurstančiųjų ir tai gali tikrai labai um, apsunkinti mūsų padėtį. Galbūt reikėtų tą formulę kažkiek peržiūrėti. Taip pat aš išklausiau kolegų nuomonę dėl įvarių klausimų, kuriuos aš keliu pranešime. Tie klausimai taip pat kilo iš diskusijų su labdaringomis organizacijomis ir su Europos komisija. Pranešime aš pasiūliau, kad, mai, kad pagalba maistu būtų teikiama, teikiant maisto produktus subalansuotai, kad tie maisto produktai būtų įvairūs. Ir Europos komisija pasakė, kad tai asociacijoms uždėtų tam tikrą įrodymų naštą, kad ta, tie mytybos produktai yra pagalba teikiama tikrai saugiais maisto produktais, maisto produktai subalansuoti ir įvairūs. Aš tikiuosi, kad e, pasikeisdamas nuomonėmis su kolegomis, mes galbūt galėsime prieiti bendros pozicijos šiuo klausimu. Dar vienas klausimas, kurį aš keliu savo kolegams susijęs su rodikliais, kurie yra naudojami Eurostato. Kokiais rodikliais naudosis Eurostatas, kad galėtų e, nustatyti pokyčius labiausiai skurstančios visuomenės, kuriems grėsia skurdas? E, panašu, kad Eurostatas E, nevertina kiekybiškai e, skurdą dėl nepritekliaus maistų. Apskritai vertina materialinį nepriteklių 2009 e, metais. Ir tai yra klausimas, į kurį reikėtų stengtis rasti atsakymą. Dar vienas klausimas, dėl kurio reikėtų stengtis surasti bendrą poziciją. Tai yra dėl darbo intensyvumo apibrieštis. Kalbama apie darbo intensyvumą ir apie pajamų lygį. Tai yra dvi apibrieštis, kurios yra skirtingos. Pasikeistęs nuomonėmis Europos komisija, renkdama šį e, pranešimą, komisija pasakė taip, kad darbo intensyvumo savoka leidžia susidaryti aiškesnį vaizdą ir įtraukti tuos namų ūkius, kuriems grėsia skurdas. Tačiau vis dėlto aš manau, kad mes dar turėtum rasti e, sutarimą šiuo klausimu. Ir šią popietę komisijoje vyko apsikeitimas su nuomonėmis. Kažkokių didelių deklaracijų nebuvo padaryta. Ir praėjusią kartą mes galėjome e, komisijai išsakyti savo poziciją, savo, nuomonėse, savo nuomonę. O dabar turime parengti pranešimą, kuris prisidėtų prie to reglamento pagerinimo. Ir aš tikiuosi, kad tos diskusijos ir tie pakeitimai, kuriuos vieni ir kiti pateikė, kad visą tai vertinus mes galėsime parengti pasiūlymą, kuris bus tinkamiausias ir labiausiai subalansuotas siekiant mūsų tikslų. Ir paskutinė pastaba Šį rytą kalbėjome, kad pradedamos naujos dėrybos tarp Europos parlamento ir, ir tarybos biudžeto klausimais ir e, pagalba maistu labiausiai skurstantiems taip pat yra šių diskusijų objektas. Ir aš linkiu, kad Europos parlamentas išlaikytų labai tvirtą poziciją šiuose dėrybose, kad būtų galima nuspręsti dėl tokio biudžeto, E, kuris galėtų tenkinti skurstančiųjų poreikius. Štai tokia pastaba. Ir galiausiai norėčiau dar nurodyti, jog aš esu nusiteikęs atvirai, aš linkęs priimti pasiūlymus iš kolegų, kaip mes galėtumėm e, šį dosiją išlaikyti tvirtą, vienbalsiškai ir kad galėtumėm savo poziciją pristatyti komisijai. Toliau Marie-Teres Sančiašmi. Merci beaucoup, madame la présidente. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ponui Omaržy už jo nuomonės projektą. Aš paprašiau žodžių ir esu pasirengusi pateikti mm, pragmatinių pasiūlymų, kad galėtumėm bendrai parengti galutinę poziciją, vieningai ir tvirtai parengti poziciją. Kaip ir jūs, aš apgailestauju, kad taryba dėl daugiametės finans, finansinės programos parengė tokį biudžetą, kuris mums atrodo nepakankamas - 2,5 milijardo nėra pakankamas. Iš tiesų reikėtų e, nuo 4,5 milijardų iki 5 milijardų. Mūsų pozicija be abejo priklausys nuo tolesnės eigos dėrybų dėl biudžeto. Aš džiaugiuosi pranešėjo darbu ir jo pasiūlymais dėl pakeitimų, taip pat ir įvairiais siūlomais pakeitimais, dėl kurių mes labai vaisingai ir konstruktyviai diskutavome praėjusį kartą. Sutarėme dėl daugelio klausimų, nepaisant to, tie pakeitimai, jų ketinimai yra tikrai pozityvūs. Tačiau turime įvertinti biudžeto pribojimus, turime kovoti, kautis dėl biudžeto, bet reikia būti realistais, 5 milijardų biudžetas ir bendras finansavimas 5 procentų biudžeto galbūt yra pernelyg plataus užmojo e, pageidavimas, Tačiau turime kovoti už tvirtas pozicijas, kad nenuviltume atitinkamų asociacijų ir čia reikia laikytis vienybės. Reikia pademonstruoti mūsų nusiteikimą išsikovoti gana tvirtą biudžetą. Reikia kalbėti už bendrą finansavimą iš valstybių narių, nes valstybės narės turi prisimti atsakomybės už socialinius klausimus, o dėl teisinio pagrindo socialinis Europos fondas e, e, ir tai e, kalba eina apie pasidalėjimąjį valdymą Europos fondų, o bendras finansavimas turi svertinį poveikį ir dėl to nereikėtų, nereikėtų to e, numenkinti. Kalbant apie valstybių narių biudžetus, galbūt reikėtų ieškoti kompromiso ir padidinti valstybių narių skaičių, kurioms taikomas, taikoma taisyklė top up ir atsižvelgti į tas valstybės narės, kurios patiria sunkumų. Aš pritariu pranešėjo analizai, organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja, turėtų stiprinti savo atsakomybę, imtis aktyvių veiksmų partnerystės kontekste. Partnerės organizacijos turi ir toliau atlikti labai aktyvų vaidmenį. Tačiau aš galbūt kukliau vertinčiau tas partnerinės or, or, organizacijas nei pranešėjus, gal reikėtų šiek tiek apriboti e, tų veikiančių organizacijų vaidmenį ir daug ką palikti valstybių narių subsidiarumui. Komisijos pasiūlymas iš, išplėsti e, fondą, ne tik apsiriboti maisto produktais, bet ir kitą e, materialinę pagalbą, tai yra gera idėja tačiau mes turėtumėm pirmiausia e, reikalauti, kad išliktų pagrindinis prioritetas yra pagalba maistu. Aš pritariu pakeitimams, kurių tikslas yra supaprastinti procedūrą ir iš tiesų organizacijos, kurios e, dirba e, pagalbos maistų srityjos yra labdaringos, savanoriškos organizacijos, tačiau reikia laikytis, reikia laikytis europinių taisyklių, nors kartais jos atrodo pernelyg komplikuotos. Aš taip pat pritariu pakeitimams, kurie išplečia europinę platformą dėl keitimosi geriausia patirtimi ir dėl internetinio puslapio kūrimo. Aš taip pat pati pateiksiu pakeitimus, pabrėždama tam tikrus e, pakeitimus, kuriuos siūlo pranešėjas. Turiu keletą klausimų komisijai. Ar mes galėtume gauti informacijos, bent jau bendros informacijos apie tai, kaip būtų e, išdalyjamas tas vokas paramos tarp valstybių narių. Taip pat koks būtų nacionalinis vokas, e, kalbant apie socialinį fondą, kokios turėtų būti minimalios investicijos, atsižvelgiant į regionų kategorijas pagal tą e, padalyjimą, ir kaip tas e, fondas labiausiai skurstantiem, koks bus jo ryšys su socialiniu fondu. Čia man šiek tiek yra neramu, nes čia gali, e, nu, gali nukentėti darbo vietų kūrimas. Ir baigdama, norėčiau atkreipti dėmesį, jog jeigu komisijos pasiūlymas būtų iš esmės e, pakeistas, tai sukeltų pavojų. Mes turim teisinę prasme būti labai budrus. Valstybės narės yra, yra, pripažįsta, kad tas fondas yra labai aktualus, kalbant apie paramą maistu. Ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam mano įsitikinimu, kad mes visi turime vieningai veiktis ir komisija, ir taryba, ir parlamentas, kad ne, ne užkirsti kelią renacionalizavimui paramos maistu. Turime veikti vieningai kad išlaikytumėm šią programą labiausiai skurstantėm. Aš tai vertinu kaip didžiulę pergalę. Ir turime užtikrinti, kad ES socialiniai veiksmai ir toliau būtų matomi, kad vis, nes vis daugiau mūsų piliečių e, kenčia nuo krizės padarinių. Ačiū. Dėkuoju už socialistus, kalbės ponia Dančila. Ačiū, ponia pirmininkė jau buvo pabrėžta ankstesnių kalbėtojų. Ir aš manau taip pat, kad e, dabar ekonominės ir finansų krizės kontekstas iš tikrųjų čia buvo lemiamas faktorius. Labai daugam reikia pagalbos, e, socialinė atskirtis didžiulė ir dėl to šokiruoja tiesiog tai, kad e, lėšų kiekis yra mažinamas. Ir toks ribotas biudžetas jau ir taip buvo dar smarkiau apkarpytas 40 procentų. Na, o e, tie labiausiai nepasinturintys asmenys tiesiog net nebegali išsimaitinti ir reikia tai vertinti ir, kiekybiškai, ir kiekybiškais, ir kokybiškais uh, rodikliais. Daugiau negu 43 milijonai um, ES piliečių, pažiūrėjau, negali sauliaisti vartoti mėsos arba, arba nuspirti kitų maisto produktų uh, Todėl labai svarbu yra atsižvelgti ir į pasaulio sveikatos organizacijos duomenis tuo klausimu. Daugiau negu 25 milijonai vaikų um, gyvena socialinės atskirties um, sąjung, sąlygomis. Um, daugelis jų e, nešioja dėvėtus drabužius, ar giminių atiduotas drabužis 4,7 milijonai neturi dviejų tinkamo <laughs> dydžio batų porų, nesvarbu, ar, ar vasarai, ar žiemai. Ir tai yra tikrai labai didžiuliai, um, labai akis krentantis dalykai. Ir tiem vaikams, aišku, paskui sunku yra ir mokykloje, ir apskritai e, socialinėje aplinkoje, jiems e, žymiai sunkiau e, pereiti į suaugusių pasaulį. Ir dėl to skirtis vis didėja. Daug kalbame parlamente apie nedarbą. Ir man atrodo svarbu, kad visos institucijos kartu imtųsi spręsti tos klausimus. Turime um, tiesiog dar kartą susėsti netgi su tais žmonėmis kartu ir, ir, ir pagalvoti, ko, kokie galėtų būti taikomi čia kriterijai E, taip pat reikėtų, aišku, užmėgsti ryšį ir, už ir su už programas atsakingomis organizacijomis. Daugelis organizacijų, kuriuose dirba, pavyzdžiui, apie 800 ar daugiau um, žmonių, imasi atsakomybės taikyti tas programas ir tie um, asmenys, skurdė gyvenantis per įvairias programas, būtent yra aprūpinami ir kitokio kelio išgyventi, išsilaikyti tiesiog ir neturi. Uh, E, darbuotojai tokios organizacijose neretai dirba savanoriškų pagrindų, todėl turėtumėm galvoti ir apie jų darbo sąlygas, ir apie tinkamą darbo krūvį ir jo administravimą. Taip pat nereikėtų pamiršti ir to, kad Europos Sąjungai, e, sąjungoje reikėtų numatyti tam tikrus saugiklius ar reakcijos, reagavimo mechanizmus, kuomet tiesiog reikia labai greitai išspręsti kokį nors probleminį klausimą. Dar kartą pabrėšiu tai, kad manau, jog yra labai svarbu, kad yra skirtu, skirta lėšų um, tam tikroms sritims, tokiams kaip pavyzdžiui maisto bankai, m, kurie tiekia nemažus kiekius maisto vargsantiems žmonėms. Uh, jau išklausėme uh, ir EPP šešėlinės pranešėjos ir mūsų pranešėjo uh, pasisakymų ir tikrai turėtumėm pagaliau sutelkti jėgas, stengtis pasiūlyti aukštos kokybės produktų, užtikrinti visavertę mytybą tiems žmonėms skurdžiausiai gyvenantiems. Jiems tikrai to reikia. Ir dėl to programos, dėl paramos maistu ir, ir kitos tokios iniciatyvos ir yra tiesiog skirtos tų žmonių geresnį integraciją į visuomenę. tų žmonių, kuriems reikia pagalbos, yra tikrai e, nemažai. Ir iš dalies tokios programos yra jiems galbūt ir galimybė palaikyti ryšį ir su kitais e, žmonėmis, pasidalyti savo problemomis. Man atrodo, kad e, kaip tik dabar yra laikas pasirūpinti tais žmonėmis, nes reglamentas ir skirtas būtent jiems, E, žmonės turi pamatyti, išvelgti aiškiai ES pastangas jiems padėti. Ir turėtumėm pasakyti, kad yra tikrai daugybė žmonių, e, kurie kasdieną tiesiog galvoja apie tai, kaip tą dieną būtent išsimaitinti. Tai yra pagrindinė jų problema. Aš manau, kad su pono Marži tikrai puikiai padirbėsime toliau formuodami nuomonę. Ačiū. Karim Deli. Karim Deli. Nėra ponos Gusmano Bais, todėl kitai kalbėtojai žodis. Ačiū pirmkia, pirmiausia noriu padėkoti kolegai ponui Mardžiai, nes jo pranešimas e, labai akivaizdžiai parodė mūsų komiteto nuostatą. Europa turi ginti, saugoti labiausiai skurstančius kontekste, kai mūsų valstybių vadovai neįvertina e, tikrosios padėties. Ir tie valstybių vadovai prieima sprendimus e, tokiomis temomis, kurios pačios svarbiausios Europai. Ir tie sprendimai, jų pasiekimės tikrai yra labai sunkios. Kai kalbame apie skurdą, skurdo lygis tikrai jau yra nebepriimtinas Europoje. Ir gerbiamas pranešėjau, aš norėčiau priminti mūsų labai tvirtą pasipriešinimą biudžeto projektui kitam programavimo laikotarpiui, tokį kokį siūlo taryba. Net jeigu paskutinė minutė šiek tiek buvo ir pakoreguota, buvo pateiktas pasiūlymas padidinti lėšas e, skurstantiems e, paramos teikimo fondo, tačiau tas ta, lė, tos lėšos nėra nepakankamos. Aš manau, kad reikėtų dar padidinti 2,7 milijardai eurų. Tai yra e, nepakankama, čia nesižvelgiama į tai, kad skurdas didėja ir didėja benamių skaičius. Mūsų komitetas uh, per šį pranešimą labai aiškę žinę pasiunčia. Pats laikas imtis veiksmų, dabar pats laikas veikti ir mes privalome veikti. Visi turime imtis veiklos ir kaip siūlo pranešėjas, aš norėčiau du dalykus pabrėžti, kurie yra svarbiausi. Pirmiausia, šiame tekste aš norėčiau rasti tokį aspektą, kuris svarbus ekologistam, ekologi, ekologistams. Čia reikėtų laikytis e, solidarumo, reikia vertinti vietos produktus, kokybinius produktus. Ir tokiu būdu mes galėtumėm kovoti su maisto švaistimu ir palaikytumėm vietos e, ūkininkus, e, remtumėm sezoninės kultūras. Ir tai būtų taip pat ir kova su klimato kitos padariniais ir nereikėtų transportuoti prekių, žemės ūkio prekių. Skurstantieji taip pat turi teisę į maisto produktus, kurie yra sveiki, šviežus, geros kokybės ir sezoniniai. Antras pasiūlymas - tai yra prieiga prie partnerystės. Norėčiau patikinti, jog šioje nuomoje visos organizacijos partnerės turėtų būti apjungtos bendra veiklos programa. Čia būtų kalbama apie, žemė, apie ūkininkus, apie vietos įvarės institucijas, asociacijas, kurie rūpinasi, asociacijos besirūpinančios benamam, benamiams. O trečias pasiūlymas yra supaprastinimas. Aš asmeniškai esu prieš bendrą finansavimą. Manau, kad valstybės ir valstybių vadovė e, skurdo problemos neiškelia į prioritetinių klausimų lygį ir nemato svarbos didžiulės tokio fondo kūrimo ir tinkamo naudojimo. Ir čia iškyla klausimas, kad reikėtų supaprastinti prieigą prie tokio fondo lėšų. Ir baigsiu savo pasisakymą tuo, kad Europos vertė, Europos vertybės, kurias mes giname, yra labai paprastus. Kiekvienas Europos pilietis turi gyventi oriai. Ši programa, ši programa nėra labdaros pro, programa, tai programa skirta paramai, pagalbai labiausiai skurstančiems Ir tie, kuriems labiausiai trūksta, kurie labiausiai skursta, jiems labiausiai reikia Europos solidarumo. Ačiū. Ačiū, ponas Odžiai Vlasak. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už šios temos pristatymą. Turiu keletą pastabų. Ir taip pat pateiksiu klausimų komisijai. Pirmiausia, norėčiau pareikšti, kad manau, kad siekiant teisės akto įgyvendinimo supaprastinimo reikėtų, ko gero būtų protinga įtraukti šį Europos paramos fondą, tai yra e, E, pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims e, fondą į e, bendrą strateginę sistemą, kad jis būtų derinamas su socialiniu fondu ir būtų galima tokiu būdu finansuoti vieną veiklos programą, kuri būtų skirta šių žmonių problemams spręsti. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai, ar yra atliekiam, atliekamas koks nors įvairių valstybių narių E, gyventojų poreikių vertinimas, e, kalbant apie turimų išteklių panaudojimą. Ir jeigu e, valstybės nepanaudoja tų lėšų, ar tos lėšos gali būti panaudotos kitoms programams, ne tik tai veiklos programai. Pirmininkė, ačiū. Nežinau, ar dar kas nors nori kalbėti. Jan Obrecht. Čia sen, senas sąrašas tiesiog pri, pridedame žmonių, pridedame daugiau pavardžių prie šio sąrašo. Be... Stengsiuosi kalbėti trumpai. Mes, kai diskutavome pirmą kartą šio klausimu, sakiau, kad nesutinku ir man nuo pat pradžių nepatinka šis pasiūlymas. Ir e, mano nuomonė nesiskiria nuo e, mano frakcijos nuomonės, nuo pranešėjo e, nuomonės ir norėčiau paaiškinti, kodėl. skiriasi nuo pranešėjo nuomonės. Galbūt taip yra dėl to, kad buvau 15 metų dirbau vieno miesto Švedijoje meru ir Švedijoje valdžios, vietos valdžios institucijos yra atsakingos už skurstančius asmenys, už benamius. E, vietos valdžios institucijos turi e, aprūpinti tokius žmonės e, pastogę vietos valdžia yra atsakinga, prisima atsakomybę pagal įstatymą. Ir jeigu mes eisime siūlomų kelių, tuomet įvyks pora ne, nepagidautinų dalykų. Kai kovojame su skurdu, svarbiausia yra kovoti už darbo vietas, nes nedarbas žm, būtent nedarbas paverčia žmonės e, skurdžiais, todėl turime kovoti už darbo vietas, už jų kūrimą. Tai yra pirma, pirmoji užduotis. Naudojant socialinį fondą, mes, mes jį dabar naudojame. E, ir kai turime jį naudoti tai, tam, kad parengtume žmonės, paruoštume žmonės įsidarbinti, jeigu šio fondo nenaudosime tokiam tikslui, kit, diskutuojant dėl kitos daugiametės finansinės programos, e, e, reikės dėrėtis, kovoti dėl papildomų 30 e, milijonų eurų ar panašiai, nes mums reikia renkti žmonės būsimam darbui. Arba priešingų atveju teks leisti pinigus skurstantiems žmonėms, kurie neturi darbo. Taigi tai yra sudėtinga, pavojinga situacija. Švedijoje Mes turime naują mechanizmą. E, merai Švedijoje e, ims galvoti, kad turėdami europietiškų pinigų jie galės daryti mažiau. Ir tai ir yra didelė problema. Tad aš manau, mums reikia pamastyti, kodėl mes taip elgiamės. Ir ar tos priemonės yra tinkamos Europai ilgalaikiame laikotarpyje ar ne. Tokia yra mano švediška patirtis. Mes Švedijoje savo partijoje apie tai daug kartų diskutavome. Ypač kas atsakingas už vieną ar kitą klausimą ES. Aš manau, kad valstybės narės e, tokiu, remdamosi tokiu pasiūlymu pradės veikti, e, e, daryti mažiau. Odžich, ar vėl norit pasisakyti? Ne? Mūsų. So, Konstanze is on the list. Ja, ganz herzlich. Konstanz. Ačiū. Norėčiau pateikti principinę pastabą. Žinau, kad mes e, dažnai e, e, svarstome pranešimus anglų kalba. 99 procentai mūsų parlamento kolegų narių gali kalbėti, moka kalbėti anglų kalbą, tačiau daugelis iš mūsų nemoka taip gerai kalbėti prancūziškai ir nesupranta prancūzų kalbos taip gerai, kad paėmę į rankas tekstą galėtume gerai išanalizuoti. Taigi tai yra labai nepriimtina. Tad aš manau, kad labai sudėtinga kalbėti apie tai, ko negaliu perskaityti. Tai yra, aš galiu perskaityti, bet aš nesuprantu, ką skaitau. Ir manau, kad dėl to mes negalime tinkamai, deramai, gerai dirbti. Juk būtų buvę galima pasirūpinti bent jau darbiniu e, vertimu į anglų kalbą, kad mes žinotume, apie ką diskutuojame. Aš žinau, kad iki ketvirtadienio reikia pateikti pakeitimų pasiūlymus, tačiau nežinau, ar pajėgsime tą padaryti. Kita pastaba. nepradėsiu čia aiškinti, kad nenoriu programos. Manau, kad šis diskusijos yra platesnės. Tačiau reikia išsiaiškinti, kaipgi ta programa apskritai atsirado. Ji atsirado e, žemės ūkio politikos e, kontekste kai mes pradėjome kalbėti apie e, žemės ūkio produkcijos, tokios kaip pienas, kiaušiniai, perprodukciją ir svarstėme sprendimus, kaip reikėtų elgtis su tokiu tokia perprodukcija su tuo e, maisto pertekliumi. Ir pradėjome galvoti apie tai, kad jį reikėtų skirti žmonėms, kurie negali įsigyti tokio maisto, skurstantiems žmonėms. Ir dėl to buvo priimtas sprendimas. E, e Žemės ūkio, šis klausimas, konkretus specifinis klausimas buvo ištrauktas į žemės ūkio konteksto vėliau ir mes nusprendėme, kad Iš tiesų e, galėtume šios, šią programą finansuoti iš Europos socialinio fondo, aš tą remiu. Ypač kai kalbame apie valstybės narės, kurios neturi galimybės pačios imtis kažkokių e, priemonių. Tačiau tai yra valstybių narių prerogatyva, jų kompetencija ir dėl to e, daugelis iš jų labai rezervuotai vertina šį klausimą, tame tarpe ir mano valstybė, Vokietija, su daugeliu kolegų iš Vokietijos apie tai kalbėjau. Ir kaip ir Jensas sakė, tai nėra visiškai mūsų kompetencija. Na taip, bet tai jau yra praėjusios diskusijos, tačiau vėl pradėti kalbėti apie tai, kad mums reikia dar daugiau lėšų ir dar daugiau tai, kalbėti apie e, kažkokią papildomą paramą, ne tik tai maisto ir panašiai. Mes e, užmirštame paskutinę, tą pagrindinę idėją, tai yra suteikti šansą e, skurstantiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Jensas teisingai sakė, kad mes savo pačių sukurtą priemonę, tai yra žmonių įtraukti į visuomenę, į darbo procesus. E, turime sustiprinti tą tokias integracinės pastangas, e, užuot skirstę maisto, maistą, nes tai netitinka Europos socialinės politikos prasmės. Iš tiesų, mums reikia e, teikti paramą patiems skurdiau, skur, skur, labiausiai skurstančiems žmonėms, tačiau derinti tai su tam tikromis griežtomis sąlygomis. Nežinau, ar, ar e, čia yra tinkamas bendro finansavimo principas. Galbūt jis yra tikrai neblogas, nes jeigu valstybės narės nebus priverstos ir pačios įnešti savo finansinio indėlio vargu, ar jos iš visko nors imsis, mes neturėtume jausti prievolės visko, finans, prievolės jausti, e, finansuoti viską, e, net ir tuos dalykus, kuriuos turėtų finansuoti pačios valstybės narės, kas įeina į jų kompetenciją. Todėl norėtume, kad pranešėjas ir praneš, šešėlinis pranešėjas atitinkamus kompromisinius pakeitimus parengtų, nes aš pati susiduriu su kalbos problema, kaip jau sakiau, ir negaliu to padaryti. For, for Prieš sutikdama žodį dar kartą, poniai Deliai. Iš tikrųjų, pabandysiu paaiškinti, kodėl nėra vertimo į kitas kalbas. Tiesiog e, tokios aplinkybės susidarė ir nepaisant mūsų prašymo, parlamentas vis dėlto atsisakė atidėti balsavimą iki kito ampl komiteto e, sustikimo ir dėl to buvome priversti tiesiog pakeisti darbų grafiką, nes jau bus galutinai balsuojama kovo mėnesį o parlamento tarnybos atitinkamai tuomet irgi neturėjo pakankamai laiko išversti nuomonę. E, pats pranešimas be abejo visomis kalbomis yra rengiamas, e, kaip ir visą laiką yra daroma. Taigi mums buvo variantai arba apskritai atsisakyti renkti nuomonę arba ją renkti, bet e, su tam tikrais e, apsunkinimais, kaip kad pavyzdžiui vertimo nebuvimas į kitas kalbas, kad galėtumėm viską išsamei apsvarstyti. Ir dabar, ponė Dėlį. Merci, madame. Ačiū pirminkė. Vieną minutę norėčiau skirti atsakydama į savo kolegą iš Švedijos. Uh, būkite atidus, kai kalbame apie skurdą ir kai siūlome tik tai užimtumo sprendimą, noriu priminti, kad Europoje yra milijonai skurstančių darbuotojų, kurie naudojasi tą paramą maistu. Taigi darbas šiais laikais jau nebeapsaugo nuo skurdo. Ir kai jūs sakote, kad mes turime E, turime parengti nuostatas ir sąlygas, kad žmonės galėtų gauti darbą. Tačiau to nepakanka. Parlamentas balsavo už platformą kovai su skurdu ir buvo kalbama apie minimalę paramą visiems. Taigi nepakanka vien darbo, jeigu kalbėtum apie e, minimalias pajamas. Antra pastaba. Kažkas sakė tik, kad kiekviena valstybė narė, čia jai priklauso, jos kompetencijos ryčiai tai. Tačiau kaip jūs, norėt, kaip jūs įsivaizduojate, kad mes turime kurti Europą, kuri gina ir apsaugo? Aš noriu tokios Europos, kuri gina, kuri turėtų daugiau teisių. Kad mes galėtume pasakyti, kad kiekviena iš valstybių narių rūpinasi savo skurstančiais taip, kaip nori. Tačiau Turime kalbėti apie operapinės e, vertybės. Mes turime tam tikrą simbolišką vaidmenį atlikti ir paskleisti žinę e, labai aiškiai iš, iš parlamento. Pasakyti aiškiai, kad kiekvienas Europos pilietis turi teisę e, naudoti savo teisėmis ir viena iš tokių teisių yra orus gyvenimas. Europos ambasadorius Mes esame Europos ambasadoriai, mes negalime vien kalbėti apie Europos solidarumą, nes tuomet aš tikrai jau pradėčiau bijoti, kokiagi bus Europa ateityje. Jeigu daugiau niekas neprašo žodžių, e, pirmininkė, tuomet norėčiau pranešėjo pasakyti baigiamasias pastabas. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad šios diskusijos yra labai įdomios, kadangi jos leidžia aiškiai pamatyti, kokios yra pozicijos kiekvieno iš e, parlamento narių. Tačiau leiskite man pasakyti, jog man tikrai yra keista išgirsti, jog šis klausimas nėra europinis klausimas. Čia norėčiau priminti, kad Romos sutartyje yra įtvirtinta pareiga Juk kiekvieną, kiekvieną turime aprūpinti sveikais maisto produktais, sveikais, gyvybingais ir subalansuotais. Ir dėl to e, Europo, Europa yra išsikėlusi tik, tikslą išnaikinti skurdą iki 2020 metų. Tai yra grinai europinis klausimas ir mes turime dirbti šioje srityje. Turiu pasakyti, kad nuo to laiko, kai esu pranešėjęs šiuo klausimu, Aš daugybę girdžiu įvairių klausimų ir pranešimų ir mūsų diskusijos tikrai eina plačiau ne šio klausimu. Čia mes e, turime daugybę lūkesčių, norime parengti tvirtą nuomonę. Čia yra ir simbolinė e, prasme labai stiprus simbolinis aspektas Europos parlamento darbo mes visi galime konstatuoti, kad egzistuoja vis didesnė, ar, atsiranda vis didesnė nemailė ir nepasitikėjimas tarp piliečių Europos ir Europos institucijų. Toliau dėl klausimų, kurie buvo išklausti, iškelti keletą iš jų buvo skirti komisijai, kiti buvo mm, labiau tiesiogiai skirti man. Buvo kalbama apie procedūros supaprastinimą. Taip, yra nemažai nuostatų pakeitimuose, būtent šia linkme, nes akivaizdu, kad kalbant apie šį Europinį fondą, jis jau yra įtrauktas į sanglaudos politiką ir yra įvairiausių reglamentų, konkrečių nuostatų, kurios užtikrintų asociacijų geresnę veiklą ir valdymą ir iš, leistų išspręsti sunkumus. Toliau dėl regioninių e, subjektų didesnio įtraukimo į šį procesą. Ir čia yra svarbu, kad visos asociacijos galėtų dalyvauti labai aktyviai. Ir mes taip pat šią prasme pateikėme tam tikrą skaičių pakeitimų. Taip pat norėčiau patikslinti, kad kalbant apie klausimą, kuris buvo skirtas komisijai, ar tie vokai yra susiję su Europos socialiniu fondu, aš taip pat laukiu tikslaus atsakymo į šį klausimą iš Europos komisijos. Taip pat yra pasiūlymas dėl vietos produktų, e, kokybiškų vietos produktų įvertinimo ir puoselėjimo. Ir čia reikėtų kalbėti ne vien apie labdaros organizacijas. kurios galėtų prisidėti prie sunkumų sprendimo. Čia turėtume plačiau pažvelgti, kaip galėtume sureaguoti tokį patiktą pasiūlymą. Nemanau, kad mes galime visiškai atmesti komisijos pasiūlymą. Mes kaip tik turėtume pasirūpinti, kad šis komisijos pasiūlymas būtų kuo labiau pritaikytas prie konkrečių skurstančių poreikių, kad būtų galima kurti maisto bankus. Ir reglamentas toks, koks yra siūlymas, siūlomas, e, reikėtų jį koreguoti, nes jis tik apsunkintų šiuos tikslus. Ir galiausiai biudžeto klausimas. Jis yra esminis, nes akivaizdu, kad net pats geriausias reglamentas bus visiškai neveiksmingas, kalbant apie iškeltus tikslus, jeigu negalėsime apsirūpinti tinkamomis lėšomis. Ir reikėtų tos klausimus iškelti, kalbant apie mm, Europos vadovų tarybą, kai bus svarstomas ateities biudžetas. Ačiū. Dabar, matyt, paliko nuspręsti dėl datos, siūlyti pakeitimus. Tai yra tik iki vasario 21, valandos, šeš, vasario 21 dienos 6 valandos vakaro turite tam laiko. Nedaug. Dabar Baigiame nagrinėti jau šį darbo tvarkės klausimą ir perinam prie 12. the information on the negotiation of the general regulation. You look surprised. Like yeah, that. no, no, no. I will, I will tell you that. Dvyliktas punktas. Dabar ir pranešėjas būtų Lambertas Van Nistelrooy. Kodėl, kodėl toks nustebęs esate? Tiesiog praeitą kartą buvo kai kurių pastebėjimų iš kolegų. Ir aš galvau, kad gal sureaguos kažkas. Konstancija tada. Tai aš uh, tik kiek ilgiau gal pakalbėsiu, bet, ne, bet netaip jau ir ilgai palyginti seno karto diskusiją. Nuo praėjusio mūsų posėdžio vyko trys uh, trilogai ir jeigu lygintume su kitų komitetų darbu, kitais ten vykstančiais trilogais, manyčiau, kad mūsų pažanga daroma yra tikrai nemaža, o kitas trilogo susitikimas numatytas rytojaus popietiai. Viskas yra aptariama bendrosios strategijos e, garių kontekste. Ir aišku, tai yra sudėtingas dalykas, nes kartais teko dėrėtis tiesiog dėl uh, paskirų sakinių, o iš kitos pusės nelabai gal ir skirdavosi tekstai, kuriuos siūlydavo komisija, pirmininkaujantį valstybę narė ir parlamentas, bet vis dėlto reikia pabrėžti tai, kad mes buvome pirmoji institucija, Europos parlamentas buvo pirmasis, kuris bent ką nors apčiuopiamą pasiūlė buvo tokių situacijų, kai Lambertas ir aš sakėme, kad, na gerai, sutikime su tarybos e, tekstu, o paskui pastebėdavom, kad taryba tiesiog e, buvo nukabjavusi mūsų teksto variantą. Tai gana keistokos tokios jokingos situacijos. Ir dabar jau yra tie priedai e, bendrosios strategijos suformuluoti E, dėl CSF atitinkamo straipsnio ar atitinkamų straipsnių 10, 11, 12, tai būtų jau taip pat deramės ir judame link e, susitarimo galutinio, o sudėtingiausias klausimas yra, ar bus pasirinkti deleguotieji aktai ar ne. Kaip žinote, komisija e, visuomet prašo tradiciškai deleguoto akto, taryba atmeta tokią mintį, o mes E, sakėme, kad reglamente turėtų atsispindėti patys svarbiausi su bendrosiomis strateginėmis e, garėmis susiję dalykai ir reikėtų galbūt kai kurių patikslinimų daromų būtent deleguotame akte. Bet vis dėlto reikės dar nuspręsti, ar pasirinksime šį variantą ar ne. Komisija pažadėjo pateikti detalesnės informacijos, pasiremdama pavyzdžių to, kas, pavyzdžiui, galėtų atsispindėti deleguotame akte ir tikimės, kad rytoj galbūt arba per vieną artimiausių kitų trilogo sustikimų galėsime tai aptarti ir susitarti taip pat. Vakar užbaigėme e, diskusijas dėl e, apibrieščių, dėl vietos, pavyzdžiui, plėtros strategijų, dėl vietos plėtros politikos priemonių ir dėl to, kaip yra formuojamos vietos plėtros strategijos. Dabar vietos veiksmų dar grupių klausimas ir čia vienintelis galbūt atviras, neįspręstas klausimas yra 29 straipsnio šeštoji dalis, vėlgi deleguotieji aktai. Komisija ir vėlgi žadėjo parengti darbinį dokumentą su pasiūlymais kas įmanoma ir kas ne padaryti šioje srityje. Kitas blokas klausimų susijęs su bendruomenėse organizuojama vietos plėtra ir čia skiriama pagalba, tai yra 41, 31 ir taip pat 99 straipsniai. O kitos temos bus dėl eksantės sąlygų ir dėl uh, veiklos rodiklių tam tikros struktūros ar sistemos. Dėl eksantės sąlygų gan sudėtingas reikalas, kadangi dar neturime parengto dokumento, galėtumėm, dėl kurio galėtumėm iš tiesų jau dėrėtis. Labai kebli padėtis, bet tikimės, kad iki kitos savaitės trečiadienio jau turėsime komisijos ir tarybos pasiūlymą ar pasiūlymus. Žiūrėsime, kaip seksis dirbti, bet norėtumėm kiek įmanoma greičiau pabaigti tos darbus. Bet kaip ten bebūtų, judame gana sparčiai pirmin, o temos, dėl kurių deramės, tikrai sudėtingos. Ir e, dėl to pasakyčiau, kad ta pažanga tikrai nėra tokia jau menka daroma ir esu beveik įsitikinusi, kad konkretų rezultatą turėsime dar iki vasaros atostogų pertraukos ir galėsime e, jį pateikti plenariniai sesijai. Ir tada jau galima bus su partneriais dėl veiklos programų kalbėtis. Bent jau aš asmeniškai taip manau, nežinau, ar Lambertas taip galvoja, bet kartais tikrai sunku yra su taryba dėrėtis, kuri pavyzdžiui, tiesiog negali pasakyti taip, jūs teisūs, negali to pripažinti. Jie dažniausiai pasako, na gerai, mes dar pagalvosime. Ir tai net nebūtinai patys sudėtingiausi dalykai, kaip, pavyzdžiui, makroekonominės sąlygos ir panašiai. Ir ateityje, matyt, tokių sudėtingų situacijų bus nemažai, Bet vis dėlto tą bendrą starimą dėl visų, viso paketo reikia rasti ir tikiuosi, kad jau kitą savaitę būsime pasirengę tartis dėl, dėl jų veiklos parametrų, dėl veiklos programų jau matysis darbų kryptis. Aiškesnė, na ir tiek iš to trilogo naujausių žinių ir be abejo, Lambertai, jeigu ką nors pamiršau, aš iš karto jam tada ir suteikiu žodis sako pirmininkė. Be abejo, jums rinktis. Ar norėsite ką nors pridurti? Ar viskas tiko, kas buvo pasakyta? Jeigu žūtbūt norit kalbėti, galite. Na, tokio kvietimo, tokio kvietimo negaliu uh, atmesti. Iš tiesų, nereikia, mums nereikia spręsti kažkokių labai stambių dalykų, uh, makro uh, makroekonominės sąlygos yra visai kas, kito pobūdžio klausimas. Manau, kad mums reikia e, pažiūrėti, ar tos sumos tikrai didelės. Mes kalbame apie 7 procentus ir e, galbūt tas skaitmos keis, keisis. Ir e, kartais mes, kaip pranešėjai, pageidaujame, e, kad, kad tai mūsų partneriai kalbė, e, šiek tiek mąstytų ir į priekį, tačiau kai jie nuolat sako ne, ne, ne, tuomet viskas pasidaro sudėtinga. Mes tengiamės bent šiek tiek eiti, į, į, žvelgti į priekį, vertinti procesus bent 7-8 metus į priekį. Ir, um, mes, aišku, nenorime e, visko labai subiurokratinti, tačiau vis dėlto e, galbūt verta būtų pamastyti apie būsimas diskusijas. Ir paskut, pastarąjį kartą mes jau kalb, galėjome pakalbėti apie Europos socialinį fondą, apie didžiulius skirtumus tarp parlamento ir Europos komisijos ir tarybos požiūrių į šį klausimą. Ir mes vėl ir vėl net ir diskutuodami e, Strasbūrę, e, prašėme pono Andor e, pateikti savo idėjas, tačiau jisai pats susipainiodavo ir pats nežinodavo, ką siūlyti ir ką kalbėti. Jeigu yra reikalaujama dar didesnio lankstumo, negu jau jis yra tekste numatytas, tuomet įsiveliama į tikrai sudėtingą situaciją. Galbūt jisai būtų galėjęs pateikti savo minčių, kaip Europos komisija būtų galėjusi e, šiek tiek e, daryti šiokių tokių nuolaidų mums, mūsų atžvilgiu. Tačiau jeigu jie to nenori daryti, e, reikia kreiptis į tarybą, o taryba taip pat nėra linkusi nusileisti. Taigi, komisija galų gale e, mm, negali nieko der, deramai paaiškinti ir mes galiausiai jais tiesiog nusiviliame ir nesame nepatenkinti. Aš pats savęs to klausiu, jūs suteikėte man žodį, aš nenorėjau galbūt šito klausimo kelti čia šitoje auditorijoje, bet jūs suteikėte žodį. Ačiū. Šešėlinių pranešėjų grupės gal kas nors iš atstovų norėtų pakalbėti, ponas Adžiai? Ponas Mažy, prašau. Merci, faire... Ačiū, norėčiau dvi serijas pastabų pateikti. Šį rytą diskusijose su regionų komiteto pirmininku aš nurodžiau, kad mes tam tikrą prasme kūrėme jurisprudenciją bendro sprendimo klausimų. Čia turime labai atidžiai žiūrėti tai, kokios yra Europos parlamento prerogatyvos ir kad jos būtų išsaugotos. Ir dėl to aš norėčiau sugrįžti prie sprendimų, kurie buvo priimti Europos vadovų taryboje. Ir aš norėčiau gauti pranešėjo nuomonę dėl to, kokios būtų pasiekmes, kalbant apie veikimo laisvę, kurią mes turėsime šiuose dėrybose. Europos vadovų sprendimas buvo labai aiškiai pasakyta, kad yra sustiprinamas sąlygų nustatymas, makroekonominių sąlygų nustatymas. Taip pat buvo kalbama apie tam tikrus rezervus ir taip toliau. Man kyla štai koks klausimas. Kas mums lieka dėrybose Europos vadovų taryba jau tai svarstė ir kila klausimas, ar bus laikomasi bendros sprendimo procedūros. Antra pastaba ir taip pat ir klausimas, kurį norėčiau pateikti pranešėjų, susijęs su mūsų įgaliojimais dėrybose, dėrybiniais įgaliojimais. Kokie įgaliojimai? Europos parlamentas, jeigu aš neklistu, jūs mane pataisykite, nenumato jokio skirsnio dėl sanglaudo fondo e, strategijoje, dėl penkių fondų ir dėl europinės valdysenos. Nuo pat dėrybų pradžios apie tai buvo kalbama. Trilogas Europos komisija ir taryba linkia susijęti iš vienos pusės regionę politiką, iš kitos pusės bendrą strateginę programą. Čia taip pat įeina ir Europos e, semestro klausimas ir kiekvieną kartą dėrybose taryba ir komisija grįžta prie Europos semestro klausimo. Ir aš noriu dar kartą priminti savo pasipriešinimą ir paprašyti pirmiausia pranešėjo pateikti savo nuomonę. Ir ar mes neturėtumėm laikytis tų įgaliojimų, kurie mums yra suteikti. Pirminis tikslas ir aš tikiu, kad jūs pritarsite, kad sanklaudos politika neturėtų būti silpninama, laikantis labai griežtų ekonominių doktrinų, tai yra išleisti mažiau. Dėkuoju. Uh, to, to, to, uh, uh Turiu porą trumpų klausimų. Tai yra bendrijos iniciatyvos. Dėl jų vyko labai ilgos diskusijos e, susijusios su sąnaudomis. Nežinau, ar buvo aptartas e, e, pats tas bendrijos iniciatyvų organizavimo, tos ypatybės, ypatinga metodologija ir e, subjektų galimybė pratesti tas iniciatyvas ir e, išplėsti jų taikymo sritį. Yra e, tikimasi, kad e, e, tokios iniciatyvos išsiplės, kad jas bus galima išplėsti į, skirting, į daugiau miestų, tačiau tai yra susiję ir su veik, papildomomis veiklos e, e, sąnaudomis, kurios padidėja. Ir kaimo vietovėse, kur yra kal, daugiau kalbama apie tinklų plėtimą, kūrimą, e, galbūt e, tokios iniciatyvos yra e, prasmingesnės, tačiau miesto atveju tai yra kartais labai abejotinas dalykas. Dėl ITI klausimo. Mes negalime e, e, spręsti to ITI klausimo be delegacijų e, įtraukimo į šitą, šitą klausimo sprendimą. Ir galbūt kas nors iš pranešėjų dar norėtų sureaguoti. Konstanca? Ačiū už klausimus. Manau, kad kiekvieną kartą mes norėjome aiškiai parodyti, kad tarybos sprendimas dėl daugiametės finansinės programos susijusi su bendro sprendimo prieimimo procedūra suteikia e, įgaliojimus būtent tarybai. E, tai e, CIP, pirmininkaujant Danijai ir Kiprui ir Airijai, viskas buvo visuomet aiškiai pabrėžiama E, kad e, tas bendro sprendimo prieimimo procedūra nebus greunama ir pažeidžiama. Tačiau man labai įdomu, kaip bus išspręsta ta problema dabar, kaip realiai ta procedūra veiks, e, kadangi dabar panašu mums nėra lengviau, mes turime skirtingas pozicijas ir turime ieškoti kažkokio tai sprendimo. Tad aš manau, jog E, dėrybų komandai suteikti įgaliojimai yra labai aiškus. Jeigu yra kokia nors problema, tuomet reikia grįžti į šį komitetą ir jeigu galime išspręsti tą problemą, puiku, puiku jeigu nereikia keliauti į plenarinę sesiją, tai yra visiškai normali situacija. Mes e, turime priimti įvairius sprendimus ir, e, aišku, išspręsti problemas kiek įmanoma labiau iš anksto. Tačiau e, parlamente yra tokios procedūros, kokios yra. Jenui galiu pasakyti taip. Mes kalbėjome visais tais klausimais, triloge, ypač vakar. Kaimo plėtros srityse reikia e, naudoti tą e, vadovo principą O ESF e atveju, kur yra į, į, į programas įtraukiam, įtraukiami ir miestai, tuomet valstybės narės turi priimti sprendimus, nes jų patirtis yra tikrai teigiama. Ir jeigu nori e, taikyti šį principą ir kitokio tipo projektams, tuomet valstybės narės gali tą daryti, tačiau tai nėra būtina, neprivaloma. Kyla problemų su regionų katego, priskirimu tam tikrom kategorijom, kai ar, ar vieną ar kitą subjektą reikėtų e, vertinti kaip miestą ar ne. Ir e, regionai labai skiriasi pagal gyventojų skaičių, nuo 10 iki 150 tūkstančių gyventojų gali gyventi skirtingose regionuose. Taigi e, ir miestai yra labai skirtingų dydžių, dėl to vakar mes prašėme išspręsti komisijos šią problemą, tai yra pasiūlyti tekstą, parengtą draugę su taryba, kad ši problema būtų išspręsta. Mes pritarėme e, tą tai idėją, tačiau nenorime, kad viskas būtų pernelyg, e, kad, kad nebe, nebeliktų lankstumo. Dėl sąnaudų dabar mums kilo mintis pagerinti pajėgumų didinimą, skatinti pajėgumų didinimą e, regionuose, e, kad e, žmonės galėtų renkti atitinkamas strategijas ir mes laukiame komisijos atitinkamo kompromisinio teksto sprendžiančią problemą. Mūsų institu, skirtingų institucijų mintis yra galbūt šiek tiek skirtingos, tačiau mums reikia ieškoti e, bendro sprendimo, bendro teksto, reikia aiškintis ir su teisės tarnyba, kokios yra e, e, galimybės spręsti šį klausimą. Dėl integruotų teritorinių investicijų. Jūs žinote, kad E, valstybės narės gali nuspręsti, ar reikia pasinaudoti tokiomis galimybės ar, ar ne. Vietos plėtros strategijos yra e, po šio, šią kategoriją, jai priskirtos, yra su, s, e, jai pavaldžios. E, E, tačiau, aišku, jos prisideda prie vietos regionės plėtros ir aš manau, kad priemonė visai nebloga, gali, e, ji gerai veikia, tačiau ji, e, ją, ją naudojant yra taikomas lankstumas regionuose. Dėl um, pono Omažį klausimo. Iš tikrųjų visai naudinga būtų pagalvoti apie tai, svarstyti tai, kas vyko per pastarasis kelias savaitės ir mūsų komitete. Ir iš tikrųjų, jeigu stebėčiau tiesiog dėrybas e, taryboje, tai vis dėlto galutinis rezultatas buvo toks po Europos vadovų tarybos, kad regioninė politika lik ir gavo daugiau lėšų, bet e, apkarpimų, aišku, kitose srityse buvo daug ir niekas nėra to patenkintas iki galo. Ir, ir kągi, dabar turime su to gyventi toliau, bent jau mano toks požiūris. Kita klausimo dalis, pavyzdžiui, dėl mokslinių tyrimų ir plėtros. Čia, aišku, garsiai mm, skambinama pavojaus varpais ir, ir įtrė komitetas susirūpinęs buvo, aš e, dalyvavau su įtrė delegacija e, sustikime viename. Bet vis dėlto išvada buvo padaryta tokia, netoks ne, ne jau blogas rezultatas, kokio tikėjomės. Galilėjo, ITER pavyzdžiui, įtrauktos tos programos e, buvo įsiūlomas finansuoti, bet vis dėlto dar įdomi mintis dėl to, kad buvo prašoma tiesiog pažadėti, kad dabar jau, kai gautas finansavimas, tai bus dirbama rimtai su mm, žinių visuomenės tolesniu kūrimo projektais ir taip toliau ir panašiai. O per trilogą dažnai keliamas klausimas dėl galimų saugiklių žinių centrai ar, ar, ar regionai ir, ir, ir kiti siūlomi dalykai minimi, bet man atrodo, kad reikėtų iš tikrųjų viską gal sutalpinti į reglamentą, kas yra aktualu, o, o jeigu nepadaroma tas, tai tada biurokratai um, komisijos sims ir tiesiog e, blokuos kai kurios sprendimus, sakys, kad apie tai nieko nerašoma tekste. Taigi turint galvoje biudžetą, lankstumo elementą, nuosavus išteklius ir inovacijas, reiktų pagalvoti apie viską rimčiau. Nes tas principas iš apačios į viršų, taikant subsidiarumo principą ir partnerystės sutartis, kurias šiais metais numatome kiekvienai šaliai, reiškia, kad mes siekiame rimtų rezultatų. 80 procentų lėšų skiriama išsivyščiusiose šalyse um, būtent kovai su klimato kaita, taip pat ingimui ir labai daugeliu plataus konteksto dalykų, todėl um, labai sunku kalbėti ir apie tiesiog vieną atskirą paskirą eilutę. Jeigu vienas A ir vienas B sudėsime, e, tada gal ir pasirodys reikšmingesnis tas rezultatas. Tai tiek apie tos debatus dėl biudžeto dabar. Mm, iš tikrųjų dabar kamolys gal mūsų pusėje ir mes turime parodyti, kad e, ta politika, kurios mes siekiame, yra užtikrinama būtent per Europos socialinį fondą, per regioninį fondą, per socialinės sanglaudos fondą. Ir visą tą platų kontekstą reikia turėti galvoje, nes kitaip e, atrodys, kad parlamentas e, tiesiog kartoja tą patį per tą patį. Taigi dvi žinutės reikėtų pasiūsti. Gal pirmiausia tai, kad mes, aišku, tikėjomės to spaudimo ir gal ne tik pranešiai dėl diskusijų, dėl tų penkių fondų kontekste, bandanties visas apjungti į vieną dokumentą. Reikia kažkaip viską tinkamai suderinti, bet vis dėlto reikia taip pat susėsti dar ir su už Horizon programą atsakingais pranešėjais ir, ir su tai žmonėmis, kurie dirba e, su inovacijų ir technologijų instituto klausimais. Su jais reikia padirbėti. Nes iš tikrųjų ten yra daroma tai, ko mes dabar siekiame regioninių fondų kontekste. reikia sutelkti tam tikras teminės rytis ir būtent tokiu būdu bendradarbiauti. Taigi turime pažvelgti ir į e, savo reglamentą, ir į mokslinį tyrimų ir plėtros reglamento tekstą. Ir palaikyti ryšį tarpusavyje. Bei aiškiai suformuluoti savo žinę. Kitaip labai sunku įsitraukti į diskusiją, kur, kur iš tikrųjų jau sukasi ta pati plokštelė, diena iš dienos ir, ir labai sunku tikrai ką nors reikšmingą ten tada nuveikti. Aš, pavyzdžiui, pritariu tai minčiai, kad būtų sutiktas su biudžeto siūlomu projektu, tik su tam tikrais dar mm, pakeitimais. Sanglaudos fondai, struktūriniai fondai ir, ir mokslinių tyrimų ir plėtros fondai pagal jį skiriamos lėšos turėtų būti aptariamos kartu. Nežinau, ar galiu tęsti. Iš tikrųjų, jau visą laiką prakalbėjau tiek, kiek buvau paskyrusi jam. Taigi, minutė kolegai tada. Kiek suprantu, dabar jau galime prie antro pranešimo perėti, prie Jano Albrichto pranešimo. Ačiū. Mes bandome taip pat dirbti greitai. Surinkėme triologą 31 sausio, taip pat techninis požiūrį, posėdis buvo 18 vasario surinktas ir tam tikri elementai buvo aptarti. Trys partneriai pritarė jiems ir kai kurie iš tų klausimų dar yra svarstomi atviri. Turime laikiną susitarimą dėl paramos taikymos ryties išplėtimo. Noriu priminti, šį rytą kalbėjome apie didžiulės įmonės. Ir yra laikinas sustarimas, kad mokslinių tyrimų, inovacijų, energijos efektyvumo e, bus sustarimas tarp mažų ir didžiųjų įmonių. ir nebus susiaurinta taikymos rytis vien tik taikant didžioms, didžiosiams įmonėms. Taip pat sutarta dėl galimybės skirti papildomas lėšas mokslinio tyrimų ir plėtros infrastruktūrų kūrimui. Ir taip pat ma mažo masto kultūros ir turismų infrastruktūrų kūrimo. Sutarimas pasiektas dėl mažos apimties. Nežinau, koks, kokie yra kriterijai, bet kaip ten bebūtų kalbama apie mažus, e, nedidelio masto. Apie turizmą ir infrastruktūrą, ko dar atviras klausimas dėl sporto infrastruktūrom e, taikomų, e, taikomos šios paramos mes galėjome išbraukti išimti investicijų infrastruktūrom, kurios teikia bazinės paslaugas. Ir manau, kad tai yra pakankamai gera sėkmė dėrybose su taryba. Mes sutarėme. Iš tiesų, negavome pakankamai informacijos šioje srityje, dėl to nutarėme, kad reikia išbraukti tą nuostatą. Toliau kitos diskusijos vyks kito trilogo metu. Apie šiuos straipsnius kalbėsime. Tikiuosi, kad greit galėsime užbaigti trečią straipsnį užbaigti. Čia kalbama apie investicijų prioritetus. Tam tikri elementai jau yra dėl jų sutarta, jie bus įtraukti. Štai pavyzdžiui, elektroninė kultūra yra įtraukta. Taip pat energijos efektyvumui susijusiam su įvairiomis įmonėmis, ne tik mažomis ir vidutinėmis, bet visų tipų e, įmonėmis. Taip pat miestų mobilumas yra įtrauktas pagal tematinę, koncent... pagal tematinę koncentraciją. Dėl to jau sutarta. Ir būtent parlamentas pateikė tokį pasiūlymą. Dar noriu pasiūlyti, e, noriu priminti, E, energijos veiksmingumo lygio padidinimas iki 12 procentų, taip pat įtraukiant ir sanglaudos fondą. Aukšto veiksmingumo e, šildymo ir elektros įrenginiai šiek tiek buvo šiek tiek buvo apkarpytas tas pasiūlymas, tačiau jisai išliko. Toliau kiti prioritetai bus aptariami e, kito trilogo metu šią savaitę. savaitę. Trečias dalykas yra miestų dimensija. Tai yra bendrojo reglamento elementas. Partnerystės susitarimuose kriterijai taisyklėms, pagal kurias yra atrenkamos miestų teritorijos, tai vis dar išlieka diskusijų objektu, nes komisija ir taryba e, pasisako už miestų teritorijas, mes už kaimų. Čia reikėtų apibriežti daugiau tas mm, apibrieštis ir savokas. Kas dar yra neišspręsta, kas yra atvira? Mes kalbame apie tos garsus 5 procentus, kurie yra skiriami integruotėms miestų veiksmams. Kas svarbiausia tuose penkiuose procesuose ir kokia yra pridėtinė vertė komisijai kaip autoriai šio pasiūlymo? Svarbiausias elementas yra delegavimas įvairių elementų delegavimas miestų valdžiai. Tai, ką mes siūlome, tai yra nustatyti skirtingus laipsnius delegavimo įgaliojimų. Pavyzdžiui, tam tikrų operacijų atrankos iki visiško įgaliojimų suteikimo, tai yra, tarkim, Mm, tam, tikrų, tam tikros paramos teikimas. Taryba iš viso nenori kalbėti apie jokį delegavimą įgaliojimų ir šis klausimas išlieka atviras. Mes turime įgaliojimus iš mūsų komiteto kovoti už tai, žengti sekantį žingsnį, kad miestų vadovybė turėtų daugiau atsakomybės, atsakytų daugiau atsakomybės kaip, kaip valdymo institucija. Taip pat yra dar vienas atviras klausimas. Aš buvau pozityviai nustebintas, kad regionų komitetas pasveikino mane, kad aš remiu, rengiu miestų platformą. Iš pradžių mūsų mandatas buvo prieštarauti tam. Bet kuo komisija daugiau mums aiškina, kad tai, ką jinai siūlo, nėra kažkokia nauja platforma, kaip 2010 metų platforma, o kad tai yra tiesiog techninė platforma, kuri leistų patikrinti, ar bandomieji projektai pasiteisina ar ne. Tai yra sunku, čia kalbama apie techninio pobūdžio keitimas informaciją. mūsų mandatas yra neigiamas iš mūsų komiteto ir aš turiu vėl kreiptis į komitetą, kad šis mandatas būtų pakeistas. Regionų komitetas yra pasirengęs tam pritarti, jeigu tai būtų padaryta sąsaja su regionų komitetu. Jeigu regionų komitetas būtų įtrauktas į visą šią procedūrą, tuomet regionų komitetas tam pritartų. Ir skirtingos asociacijos elgėsi gana radikaliai, yra įvairūs projektai. Mes kalbėjome su Urbak, nes Urbak yra santykinai nepriklausoma institucija. Jeigu jinai įsitrauks į tokią platformą, jinai taps komisijos agentūra, praras nepriklausomumą. Reikėtų visų pirma tai tiksliau išaiškinti Komisija turi labai tvirtą poziciją. Mūsų pozicija iš komiteto taip pat yra gana tvirta. Tarybos komisija yra labai neiški. Pozicija kol kas yra labai neiški. Tai yra labai opus elementas visiems rūpimas. Ir mums reikėtų vėl kreiptis į komitetą, kad galėtume priimti galutinį sprendimą klausimas apie tai, ar tai turėtų būti gyvendinimo ar deleguotasis aktas dėl procedūrų susijusių su inovaciniais veiksmais. Ir čia iškyla problema tarp komisijos ir tarybos. Komisija priminybę teikia deleguotiems aktams, taryba įgyvendinimo aktams. Tačiau iškyla klausimas, su kuo mes tęsime bendradarbiavimą ateinačiomis savaitėmis. Ir tai yra reali problema. Kita tema. Šią savaitę, 21 vasario, norėtume baigti diskutuoti dėl miestų dimensijos bloko Tęsime diskusijas dėl investicijų prioritetų, pradėsime apie, kalbėti apie labai sunkę temą, tai yra tematinė koncentracija, kuri tiesiogiai susijusi su bendruoju reglamentu. Taip pat galbūt vyks pirmosios diskusijos dėl rodiklių. Rodikliai yra toks dalykas, kurio aš visiškai nesuprantu. Komisija turi prieimusi vidinį susidarimą, kad kiekviename reglamente jinai įtrauks rodiklių sąrašą. Tai yra horizontalusis principas ir tie rodikliai nieko bendro neturi su konkrečiais reglamentais. Tai yra būdas, kaip galima rinkti duomenis. Tai yra sanglaudos fondas, mokslinių tyrimų ir plėtros fondas ir taip toliau. Mes kol kas dar nepradėjome darbo šioje srityje, tai yra techniniai klausimai. Paimti tam tikras nuostatas iš reglamento ir paversti jas įgyvendinimo aktų. Nežinau, jeigu mes pateiksime pakeitimus, turime iš žaliųjų frakcijos pakeitimus, taip pat iš GUE, tačiau kitos frakcijos nepateikė jokių pakeitimų. Nemanau, kad politikai turėtų kalbėti apie rodiklius. Mes, mūsų darbas nesu tuo susiję, mes turime kurti politikos kryptis, o ne užsimti techniniais elementais. Bet jeigu jie norės tai daryti, mes tada atversime Pandoros skrynį ir pažiūrėsime, kas nutiks. Šiame reglamente mūsų pakeitimai bus kitokie. Rodikliai turėtų būti kūriami iš apačios, vietose kūriami, O tie rodikliai, kuriuos siūlo komisija, tai yra būdas rinkti duomenys, nepaaiškinant, koks tai yra rodiklis. Tai yra tiesiog kilometrų skaičius, kvadratinių metrų skaičius ir taip toliau. Tai yra būtina renkant duomenys. Misija gina šią poziciją kaip labai svarbią poziciją. O mūsų mandatas yra išbraukti tai ir žiūrėsime, kas bus toliau. Ačiū. Like EDF, e but... Ar kas nors, eh. ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Pone Deliai. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad mes galėsime dabar labai greitai gauti tarybos poziciją dėrybų metu dėl labai svarbi, svarbių straipsnių, dėl tematinės koncentracijos, dėl mokslinių tyrimų ir plėtros fondo, dėl kitų fondų, nes būtent tai blokuoja mūsų pažangą, neleidžia toliau dėrėtis. Komisija ne visada mums padeda eiti tinkamą kryptimi, kalbam apie techninius pokyčius, paskutinės minutės pakeitimus, arba iš viso tyli keletą mėnesių komisija ir tiesiog viskas yra vilkinama. Aš turėčiau dalyvauti tose e, dėrybose, tais klausimais, kurie yra ypatingai svarbus, yra energetikos klausimai. Energetikos klausimai šioje srityje komisija neturi užmiršti teritorinės dimensijos kai kalbam apie gamybą ir apie paskirstimą vietos lygių, reikia raginti komisiją e, nepamiršti tų reikalų ir šį rytą mes jau apie tai kalbėjome ir aš kaip pranešėja kalbėjau, kalbam apie socialinius būstus arba privačius būstus, tai yra tam tikras svarbiausias sektorius, kalbant apie investicijas, energetikos efektyvumui užtikrinti ir būstų sektorius arba apsirtai pastatų sektorius 40 procentų gamina šiltame poveikio dujų. Ir būtent dėl to reikėtų pagalvoti, kur kas plačiau nepaprasti tikslai, kuriuos nustato energijos efektyvumo direktyva. Reikėjo tai atkreipti dėmesį dėrybose nes turime tinkamai panaudoti investicijas teritorijose, e, regionuose ir būtent tai reikėtų ir skatinti. Ačiū. Ačiū, ponia Kornelija Ernst. Ja. Um, also Einstieg. Äh, Pradžioje norėjau tiesiog pasakyti, kad Tose trialoguose e, yra laikomas labai skirtingų interesų, skirtingų požiūrių, todėl reikia būti labai atsargiems ir labai atsargiai e, vykdyti savo įgaliojimus. Pirmiausia, turime išsaugoti savo poziciją ir tik tada dėrėtis, o ne iš karto pasiduoti komisijos argumentams. Aš tą sakau labai aiškiai suvokdama, kas vyksta, kadangi dėl atskirų punktų mes ko gero apskritai neturėtume dėrėtis. Ir būtent turime visuomet turėti omenyje, kad dėl kai kurių dalykų galbūt mums nebūtina dėrėtis, nereikėtų dėrėtis, nereikėtų pasiduoti. Dėl miestų platformos mes buvome tarpusavyje kalbėdami, buvome tikri, kad nenorime elgtis taip, kaip yra siūloma. Ir aš mat, matau, kad mums siūlomas, siūlomi, mm, siūlomas priemonos nieko gero net neš. E, e, regionų komitetas savo nuomonėje pareiškė, kad e, pageidautų atitinkamai šią kategoriją įtraukti ir savo tinklą, tačiau nereikėtų šalia kurti kažkokių naujų struktūrų. Tačiau man tai visiškai neaišku, reikėtų dar aptartą klausimą. Kitas dalykas susijęs su. E, mažom ir vidutiniam įmonėm. E, mes ilgai sprendėme šį klausimą ir e, man atrodo, kad reikėtų išsaugoti tą ypatingą paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tas pats pasakytina ir apie tam tikrų verslo modelių plėtrą. Turime sutelkti savo dėmesį net, ne į stambesias įmonės, bet ir į e, smulkesias, kurios viet, vietos rinkose dirba. Kadangi, e, žinoma, e, turime nepasiduoti stambiųjų veikėjų interesams ir. Mm, Taip pat aš manau, kad e, ieškoti atsvaros e, strategijai 2020 taip pat reikia ir dėl to mums reikia toliau diski, diskutuoti. Ir taip pat e, visiškai sutinku su žaliųjų idėjomis dėl energijos efektyvumo, Aišku, dar labai daug diskusijų laukia e, ateityje šio klausimo, tačiau manau, tai, kas jau yra apsvarstyta ir nuspręsta, turėtume išsaugoti, mes turime išsaugoti savo poziciją. Daugiau norinčių kalbėti nematau, tad e, Jan Mulder gal dar. Taip, iš tiesų, ačiū už visas pastabas ir reikia sutikti su tuo, kad daugelis jų yra uh, mums prioritetinės, aišku, pavyzdžiui, dėl MVI tas prioritetas galioja. Ir valstybių narių situacija yra skirtinga. Klausimas yra dėl to, kaip užtikrinti tą tinkamą finansavimą mažoms ir vidinėms įmonėms. Ir mes esam E, taip pat labai lankščiai nusiteikę dėl um, ribų pakeitimo taikomų energetikos veiksmingo pritaikymo srityje. E, galbūt e, private and public reikės formuluotę pakeisti tiesiog žodžiu housing, um, būstas, nes tas irgi yra vienas svarbiausių ar pats svarbiausias elementas, kaip jau buvo pasakyta, čia gal ir nėra labai sudėtingos investicijos, bet jos duoda labai puikių rezultatų ekonomiško šildymo srityje, pavyzdžiui. Ir įdomu pastebėti tai, kad mes komitete nuo pat pradžių sakėme, kad kai kurie dalykai galbūt nėra visiškai būtini, o komisija jau ėmė kalbėti apie tai, kad toks bendradarbiavimo būdas, pavyzdžiui, koks yra prašomas, ten yra privalomas. Dėrybų metu tada reikės dar nuspręsti, ar mes turėtumėm nusiteikti atviriau regionų, pavyzdžiui, komiteto dalyvavimo atžvilgiu, e, kuris galėtų galbūt paspartinti kai kurios dalykus, ar vis dėlto būti nusteikus prieš tokį dalyką. Komisijos e, įstraukimas į platformą tikrai yra labai um, intensyvus ir dėl to, manau, susidursim dar ir su naujais iššūkiais. Jeigu reikės kaip nors keisti mandatą, tai aišku, grįšime į komitetą su atitinkamu prašymu, su konkrečia pozicija ir komitetas nuspręs, e, ką toliau daryti. Tikrai mes savavališkai nieko nespręsim. Ačiū. Dabar Tik trumpa informacija Rika Maner vardu dėl um, teritorinio bendradarbiavimo aspekto. Man atrodo, čia irgi naudinga bus informacija. Po to, kai paskutinį kartą buvome sustikę su Rika Maner, tik vienas trilogo sustikimas vyko sausio pabaigoje ir iš esmės keturi temų blokai buvo uh, aptariami ir iš dalies dėl jų deramasi. Tai yra programavimas ir tinkamumo taisyklės. Ir čia yra kai kurių politinio pobūdžio dar atvirų klausimų, kuriuos reikės spręsti vėliau per kitus sustikimus. Taip pat vyko techninio pobūdžio sustikimas dėl tų pačių klausimų ir jo rezultatai jau pateikti e, dėrybų, dėrybiniai komandai, tad ponė man ir tikisi, kad e, jau per šią savaitę gal bus galima užbaigti diskusijas dėl daugumos straipsnių arba gal dėl visų straipsnių susijusių su programavimu, toliau dėl investicinių prioritetų. Irgi buvo kalbamasi ir čia yra glaudžių sąsajų su e, e, regionės plėtros fondo aspektais, tad e, dar galutinio sprendimo nėra, žiūrėsime tiesiog kaip bus sprendžiami kiti dalykai. Ir, ir žiūrėsime, kaip tai visa, visa tai dėrės su regioninės plėtros fondo prioritetais. Toliau nuomonės išsiskiria dar dėl trečio klausimų bloko. Dėl kai kurių įvairių dar mm, temų, dėl, dėl penkių, pažiūrėjau, teminių ar keturių teminių sričių, kurias siūlė komisija. Taip pat dar yra kitas pasiūlymas, kurį teikia taryba ir jis irgi šiek tiek skiriasi jau nuo to, ką siūlo parlamentas. Bet apie tai jau kalbėjome pirmojo apsikeitimo nuomonėmis metu ir ponia Maner vilėsi, kad ir toliau galės sėkmingai dirbti ir kad bendras tarimas bus rastas. Kitas e, trilogas numatytas kitą savaitę, antradienį. Ir bus siekiama aptarti stebėsenos vertinimo ir veiksmingo valdymo klausimų bloką. Aišku, irgi jau labai techninis posėdis tai bus. Ir nėra gal net būtinybės iš tikrųjų dabar kalbėti apie tą politinio mm, pobūdžio dar plotmę TC kontekste, teritorinio bendradarbiavimo kontekste dar per anksti. Nežinau, ar kas nors dar norės papildyti. Oui, petit... Keletą papildomų dalykų. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pritarti tam pasitenkinimu, nes visi dalyviai trilogo uh, E, dirbo labai konstruktyviai, vyko labai konstruktyviai e, dialogas. Mes, žinoma, dirbame lėčiau, tačiau užtikrinčiau. O dabar reikėtų pradėti diskusijas dėl kaimo plėtros. Mums yra labai svarbus e, klausimas dėl finansinių galimybių dalyvių, dėl finansinės naudos gavimo, taip pat E, dėrybos dėl. Dėl reglamento skirto regionės plėtros fondui. Penki tematiniai tikslai yra nustatyti, taryba 45 procentus skiria keturiems e, procentams, 25 tik tai lieka procentai. Atsiprašau, 80 procentų keturiems e, tikslams ir 20 lieka procentų Manau, kad čia reikėtų daugiau lankstumo, mūsų požiūrį šiek tiek skiriasi. Dėl kitų reglamentų daug svarbių dalykų dėl teritorinio bendradarbiavimo buvo iškelta, dėl to derinamasi. Susitarimas mūsų netenkinta, o dėl biudžeto mes daugeliu atveju 7 procentų prašėme uh, dėl e, teritorinio bendradarbiavimo ir dėl to mes balsavom ir mūsų komitete. Nuo paskutinės taryboje mes šiek tiek laimėjome, 5 milijonai buvo pridėti. Galėjo būti, žinoma, didesni apkarpimai, bet mes turime išlaikyti tą teritorinį bendradarbiavimą ir kovoti už tai, kad būtų e, nuosekliai skiriamas atitinkamos biudžetas. E, tarptautinis bendradarbiavimas leidžia mm, didelio masto ekonomikai aukti. Ir, žinoma, mums buvo sunku įtikinti, e, įtikinamai pateikti savo argumentus, bet mes ir toliau kovosime už tą biudžetą. Yra daugybė ir kitų klausimų, dėl kurių reikėtų susitarti. Mm, dėl finansavimo lygio, dėl, dėl apskaičiavimo finansinių vokų, mm, dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo, atsiprašau, pasienio teritorijų bendradarbiavimo, kaip ta teritorija apibrėžiama. Manau, kad daugmaž apžvelgiausius klausimus. Ačiū. Toliau, Fransuo. Dėl ankstumo klausimo. Visada skamba telefonas pačiu blogiausiu momentu, sako kalbėtojas. Parlamentas paprašė daugiau lankstumo ir mūsų komitetas paprašė, kad teminė koncentracija vyktų ties penkiomis temomis. Taryba pasiūlė kompromisą pagrindinė dėmesį skirti 4 e, procentams. 80 procentų tam skirti ir lieka tik tai 20 procentų, tuomet išmoko lankstumui, tik 20 procentų. Aš iš savo pusės, kaip Maryterės, aš manau, kad šis kompromisas taryboje e, yra visiškai neblogas, lyginant su diskusijomis komisijoje ir kad mes galime tam pritarti. Ačiū. Ačiū, jeigu daugiau nėra komentarų, noriu paklausti Viktoro, ar jūs norėtumėt savo nuomonę išsakyti. Yes, Rosa. Gracias. <clears throat> bueno, simplemente incidir en... Ačiū. Norėjau dar pridurti, kad mes čia parlamente sutarėme dėl kai ko labai svarbaus, dėl to, kas labai svarbu mūsų saloms. Tie 150 km regiono apribojimas, e, kalbant apie e, tarp regioninį bendradarbiavimą. Mes taip pat e, per komiteto pranešimą ir taip pat rezoliuciją pateikėme 2010 rugsėjo mėnesį pateikėme savo atitinkamą prašymą, kurį buvo atsižvelgta kitų institucijų ir aš norėčiau, kad mūsų e, pranešėjas turėtų omenyje šį aspektą, kai kalbame apie tą bendradarbiavimo fondą. Ponas Lambert. Territoriale uh, samenwerking. Dit, dit programma wordt, als je, als je op langere termijn kijkt, eigenlijk steeds, steeds belangrijker. Ačiū. Pažvelgus į tas klausimus, mes e, turbūt e, imame suvokti, kad ta programa tampa vis reikšmingesnė, nes tampa vis aiškiau, kad regioniniam bendradarbiavimui vis svarbesnis yra ir Europos matmuo. E, traukiamos ir salos, e, yra e, peržengiamos vis didesnės, vis platesnės ir ilgesnės sienos. Aš nežinau, ar būtų galima išplėsti įgaliojimus, kad visas, visas tos priemonės, kurios įtrauktos į trečiąjį teminę sritį, teminį tikslą, būtų tinkamai įgyvendintos, kad mes galėtume tinkamai pasinaudoti savo mandatu. Pavyzdžiui, kalbame apie horizontas 2020 e, e, horizonto programą, e, kas yra įtraukta į ją, būtent mokslinio tyrimo inovacijų plėtros rytyje. Yra kalbama apie tai, kad reikia siekti didesnio skaidrumo ir ieškoti daugiau galimybių palengvinti mokslininkų kelią žinių link ir panašiai, tačiau ką visą tai konkrečiai reiškia, neaišku. E, kaip turi bendradarbiauti skirtingų regionų aukštosios mokyklos, universitetai ir panašiai, viskas yra neaišku. Mastant apie tas priemonės, mes vėl sugrįžtame prie tų senųjų priemonių, kurias sukūrėme e, sanglaudos, politika, e, sanglaudos politikos reikėjo prieš daugybę metų. Galbūt mums reikėtų pasinaudoti tokiamis priemonėmis, kurios padėtų pasiekti dviejų programų sinergijos. Žinių regionai, tai buvo programa, kuri įtraukta ir į šią septintąją pagrindų programą. Mes tengiamės, kad tokia programa būtų įgyvendinta laikantis teritorinių tikslų Tačiau reikia išsiaiškinti, ar ta programa iš tiesų gali būti įgyvendinama taip, kaip yra numatyta pagal horizonto e, e, priemonės. Ar ji ir toliau tęsis, ar užstriks kažkur e, biurokratų koridoriuose. Manau, kad šį klausimą gal ir galima būtų išspręsti. Viktorai. Uh, yeah, there are some developments. Positive. Yra tam tikrų neigiamų ir teigiamų tendencijų. Ir pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į faktą, kad kitą savaitę įvyks antrasis trilogo susitikimas e, vasario 27 ir kovo 18 bus trečiasis sutikimas. E, aš tikiuosi, kad e, tai bus paskutini, paskutinysis paki, susitikimas galbūt e, pirmininkaujančios Airijos e, dėka ir komisijos dėka, kurios e, susitiks, susės kartu prie vieno stalo ir susitars. Yra netokių teigiamų tendencijų. Tai yra, pavyzdžiui, tarybos priimti sprendimai dėl finansinės programos. Kodėl? Sanglaudos fondas buvo sumažintas labai nedidelę dalimi, tik tai 2 milijardais eurų ir pagrindinė sprendimo auka yra e, priemonė Connecting Europe. Žinote, kad mes daug diskutavome apie tai, kaip, kodėl e, vykdyti reikia šią, šią, taikyti šią priemonę ir parlamentas priėmė kompromisinį tekstą, kuris sutelkė 10 milijardų eurų E, kurie turėtų būti būtent iš sanglaudos fondo e, paskirstyti įvairiems e, projektams šioje srityje, lyginant su 40 milijardų iš komisijos pasiūlymo. Tačiau tarybos pasiū, paskutinysis pasiūlymas numato tik 19 milijardų, mažiau nei pusė prieš tai buvusios sumos, daugiau nei 50 procentų mažiau. Tačiau tuo pat metu 10 e, milijardų eurų, kurie turi būti perkelti iš sanglaudos fondo į Connecting Europe e, priemonę, yra numatyta. Tai yra labai rimta, sukuria tikrai labai rimtų problemų, kadangi praktiškai e, E, paskirsti e, e, transportui skirtos, skirtos sumos bus skirtos iš sanglaudos fondo. Na, vadinamojo nacionalinio voko. Ir yra akivaizdu, kad dabar e, situacija dramatiškai keičiasi. Ir aš pats stebiuosi, kodėl tos pačios valstybės narės, kurios e, e, buvo e, aiškiai demonstravo savo pasiryžimą sutelkti lėšų, skirti lėšų, nusprendė sumažinti sumažinti lėšų skaičių skirtą tai Connecting Europe priemoniai. Tad komisija ir taryba vėl turi E, spręsti, vėl turi galvoti apie geresnį sprendimą, apie geresnį pasiūlymą. Aš manau, kad e, e, bendrajame reglamente ir sanglaudos fondo reglamente ir šios minėtos priemonės reglamente turėtų būti numatytos tos pačios bendrosios nuostatos. Mes turime paraginti tarybą skirti atitinkamų lėšų skirti pakankamai dėmesio šiai labai svarbiai priemoniai. Tad, nes nebus jokios prasmės turėti tokią priemonę, jeigu jinai nebus deramai finansuojama. Tai yra akivaizdu. Tai sukurs, e, sukels naujų, naują susirūpinimą ne tik tai taryboje, bet ir parlamente, kai mes svarstome šį klausimą. Kitas svarstytinas klausimas Praėjusį kartą parlamentas pareiškė savo paramą tolesniam e, Connecting Europe priemonės stiprinimui, tačiau taryba mums pas, tarsi pasipriešino, tačiau tikiuosi, kad per artimiausius susitikimus kali, kal, taryba ir komisija vis dėlto mus palaikys. Yra išimo, išbraukiamos tam, išbraukiami tam tikri veiksmai, kurie. E, E, buvo numatyti pagal minėtąją priemonę, taigi dar reikia e, e, dėrėtis dėl tų klausimų. Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo būstuose yra taip pat sudėrėta, susitarta. Reikia paminėti ir tai, kad mažoms, mažų ir vidutinių įmonių finansavimo tinkamumas mūsų manimų, kaip ir Janas minėjo, e, turim pabrėžti, kad mažos ir vidutinės įmonės turi e, bu, susilaukti finansinės paramos e, energetinio efektyvumo skatinimo srityje. E, investiciniai prioritetai, e, kalbo, kalbant apie um, energijos efektyvumo didinimą būstuose, taip pat yra tai, ką remia parlamentas, dėl ko parlamentas sutarė, tačiau komisija laikosi kitokio požiūrio. Uh, Tad kol, kol kas realios diskusijos šio klausimu nevyksta. Taip pat per artimiausius posėdžius, e, trilogo posėdžius bus e, svarstomas faktas, kad komisija ir taryba ir toliau prieštarauja mūsų pas, pakeitimui dėl investicijų remiant e, E, kogeneracinių e, elektrinių plėtrą ir e, o, energetinio efektyvumo skatinimo priemonės. Aš šį rytą labai džiaugiausi klausydamas įvairių e, pranešėjų iš regionų komiteto, iš kitų institucijų ir kitų suinteresuotų grupių. Mano kolega Sergio Karona savo um, pranešime, savo iniciatyvą, taip pat pabrėžia, kaip svarbu yra spręsti šios klausimus. Aš tikiuosi, kad komisija galiausiai pritars mūsų pasiūlymui ir raginimui. Yra labai svarbu suvokti, kad taryba e, pareiškė, jog e, tai yra nesvarstytinas klausimas, kadangi jisai atvers duris naujiems, e, pasiū, pa, pa, naujiems pasiūlymams, naujų pasiūlymų teikimui, kurie nebūtų įgyv, įmanomi įgyvendinti. Tačiau aš manau, kad tiem dalykam reikia e, pasirenkti, geriau apibriežti savo įgaliojimus ir kovoti už šios klausimus. Dėl bendrų rodiklių visiškai pritariu Jano komentarams ir pasiūlymams nes yra akivaizdu, kad atveriant tą Pandoros skrynę, parlamentas e, e, turės e, galimybę persvarstyti tos rodiklius, juos pildyti ir tai iš tiesų e, įneš didelės sumaišties. Mums reikia laikytis realistinio požiūrio, e, skaidresnio požiūrio. Ir manau, kad į tą legis, teisėkuros e, paketą neturėtume traukti e, tokių dalykų kaip e, rodikliai, kadangi tokius dalykus iki 2020 metų turime įgyvendinti labai jautrioje teisinių požiūrių aplinkoje. Nematau jokios priežasties, kodėl komisija neturėtų palaikyti parlamento ir neužbaigti šio klausimo. Uh, Dėkuoju. Jūs vienintelis pranešė. Like to, to... Nikos, ar kas nors norėtų pasisakyti, pakomentuoti svarbiausius klausimus, kuriuos iškėlė Viktoras dėl 10 milijardų? Ar kas nors norėtų? Lambert, jūs nenorite kalbėti? To, a... Jeigu niekas neturi komentarų, tuomet noriu padėkoti Viktorui. Joachim Seller jo nėra, todėl mes jo ir negalėsime išklausyti. Jens Gair turėtų čia, turėjo ateiti penktą valandą. Atsiprašau, nepastebėjau, kad jūs esate čia. Oh, I, I think we, we will start your point now. Uh, yeah. you're, you're welcome, yes. <laughs> Jens Gair, pradėsime jūsų klausimą. Um. Taip, atrodė, kad norėjote visiems liktai duoti suprasti, kad manęs čia nėra. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti Jums tai, ką esu surašęs savo darbo dokumente, e, dėl to, kokios mintys man kiltų dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo. Kalba eina apie pramoninius regionus ES, kurios e, praeit, kurie praeitie buvo tiesiog labai sėkmingai veikiantis dėl būtent e, tam tikrų pramoninių e, poreikių, pavyzdžiui, tradiciškai e, mašinų įrengimų fabrikai ar plieno gamyklos, kitos rytys dabar yra labai sumenkusios ir daug kur Europoje tiesiog neliginti dykumos atsiradusios tose vietose, mm, visiškai pasikeitė situacija ir specifiniai yra tų regionų poreikiai. Tad e, pranešime remčiausi tikrai pačios geriausios praktikos pavyzdžiais taikomais e, ir e, vertinčiau ir ekonominę, ir socialinę, ir aplinkosauginę plotmę. Mat, tie dalykai tikrai labai sunkiai gyvendinami, kurie būtent šiuose regionuose. Aišku, regioninį fondą galima pasitelkti kaip finansavimo šaltinį, iki šiol taip ir buvo daroma, bent jau tuose regionuose, kuriuos ketinu ištirti. E, ten norima sumažinti tuos įvairius susidariusius skirtumus, spragas. Ir aišku, reikia derinti ir ne tik regioninės politikos priemonės tarpusavėje, bet ir pramonės um, politiką. Tad, tad ir pramonės vaidmuo čia yra um, reikšmingas. Reikia galvoti apie galimas uh, strategijas uh, tolesnio darbo. Sanglaudos fondo, aišku, irgi lėšų pritraukimą ar, ar panaudojimą tai tinkama. Ta, ta sanglaudos perspektyva ir viešųjų investicijų perspektyva turėtų būti minimos tam, kad išryškėtų struktūrinių pokyčių poreikis ir svarba. Ir kad matytųsi, jog ES rūpinasi šių regionų likimu. Iš tikrųjų, reikėtų dėl to pagalvoti apie geresnę įvairių politikos krypčių sanglaudą ir dėrėjimą tarpusavyje. Ketinu pristatyti trumpai kaip e, vadinamo išmaniojo, vadinamosios išma, išmaniosios specializacijos e, priemonė ar, ar kryptis padeda šiems regionams išsilaikyti toliau. Tai tiek iš tikrųjų pagrindinių minčių dėl mano dokumento, dėl to, kas turėtų būti įtraukiama į pranešimą ir, aišku, su nekantrumu laukiu ir kolegų pastabų bei idėjų. Ačiū. Pone Maconi, ponios Manesku Ponios Matoni, ponios Maneskų nėra, tad e, ponė Dėlį. E, Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už nuveiktą darbą, rengiant pirmąjį dokumentą. Aš norėčiau pabrėžti vieną faktą, kad pramonės pertvarkymo tema ES yra labai aktuali, kai mes konstatuojame, kad kiekvieną dieną stebime gamyklas užsidarančias, e, tai vyksta visoje Europoje. Ir daugybė milijonų darbininkų praranda darbą ir jie tampa bedarbiais. Šis pranešimas yra labai aktualus, nes jis labai, nes jis ragina mus pakeisti patį mąstymo būdą, kitaip tariant, programinę įrangą jeigu kalbėtėm kompiuterijos terminais. Turime bendrai imtis veiksmų, kad užtiktėm, jog rytoj pramoninė Europa suklestėtų taip, kaip klestėjo praeitie. Esame tik tai pirmame etape ir čia turime nustatyti, kurie yra tie sektoriai, kuriuos mes norėtume skatinti, jų vystimasi skatinti per struktūrinius fondus. Čia reikėtų tinkamai pasirinkti. Ir čia reikėtų kalbėti apie ekologinę pramonę. Tai yra ateities sektorius, ekolo, ekologinė pramonė. Šis sektorius plėsis, nes vis daugiau piliečių ir Europos įmonių e, teikia produktus ir paslaugas e, kur, atitinkančius aplinkosauginius reikalavimus. Ir čia reikėtų kalbėti apie visą šio produkto grandinę nuo gamybos iki paskirstinimo. Manau, kad reikia įsisamoninti tai, kas yra jūsų pasaulyje. Tai yra, jūsų pranešime tai yra, kad kai kurie ištekliai jau yra išeikvoti. Pirmiausia, kalbant apie energiją, nes energijos kaina nenustodama aukti. Politika pramonės srityje turėtų aiškiai atsižvelgti į tam tikrų išteklių išeikvojimą. Šiame pranešime svarbu pabrėžti, kad vietos ir regioninės, regionė valdžia turėtų teikti paramą e, persitvarkymui prie naujos pramonės, labiau ekologiškos, labiau švarios ir artimesnės piliečiams. Kalbant apie tokį persitvarkymą, tai gali vykti tiesiogiai įtraukus e, darbuotojus. Negalima naujos politikos pramonės srityje kurti, neatsižvelgiant į darbuotojus, nes būtent tie darbuotojai ir turi didžiausią kompetenciją ir žinių lygį. Regioninėje politikoje mes turime pademonstruoti e, kad ši, šis perėjimas prie naujos pramonės turi būti siejamas su darbuotojais. Būtina kurti tokias darbo vietas, kurios yra ekologiškos, žalios darbo vietos, darbo vietas vietoje. Ir taip pat būtina kurti naujas profesijas. Profesijos ir ekologiškos profesijos yra labai svarbu. Europos Sąjunga negali šiandien tenkintis investavimu tik į tam tikrų teritorijų tvarkymą, tam tikrų pramonės e, šakų pertvarkymą, neinvestuodama į žmogiškuosius išteklius. Reikia investuoti į infrastruktūras, bet taip pat ir į žmogiškuosius išteklius. Ir aš, kai kalbu apie žmogiškuosius e, išteklius, tai aš kalbu apie tuos būsimus darbuotojus, į, apie naujas profesijas ir visų pirma kalbu apie jaunimą. Mūsų vaidmuo yra pademonstruoti šiame pranešime, kad reikia pertvarkyti infrastruktūras, tačiau užtikrinti sąsajas su socialiniu Europos fondu, kad tai būtų kaip svertas, kuriant naujas darbo vietas. Ir taip pat iškelti pirmą vietą Europos socialinį fondą, kuris turėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį šioje srityje. Norėčiau tokią dinamiką atspindėti šiame pranešime ir būtent šio prašymu pademonstruojama, kad tas modelis, kuriame mes gyvename kaip visuomenė, reikėtų keisti tą modelį, nes jis nebus tvarus. Jis negalės ilgai egzistuoti, nes energi, e- energijos ištekliai nėra baigtiniai, jie yra eikvojami, jie senka. Dėl to būtina galvoti apie rydienos pramoninę politiką. Ačiū. Merci beaucoup, Lambert van Nistelrooy. Ačiū, ponas van Nistelrooy. Ačiū, ponas Mazonė nėra, bet jos dvasia yra čia. Bet galbūt e, tai, kiek truputėlį kitaip jos e, žodžiai nuskambės. Uh, Aš džiaugiuosi, kad mes svarstome šį klausimą, tačiau esu šiek tiek nusivylęs. E, mes negalime pramonės vertinti taip, kaip, kaip, kaip po senoviai. Mes turime e, pertvarkyti savo senąją pramonę, kuris sudūrusi su tikrai didelėmis problemomis ir ieškoti kažkokio balanso, naujo balanso, skaitant uh, Europos komisijos e, pramonės e, politikos e, dokumentą, aš nelabai randu kitų dokumentų, kurie, būtų, kurie skirtų dėmesio šitam klausimui. Kitas dalykas yra tas, kad aišku, kaip ponia Dėlė jau sakė, kokios pramonės mes tikimės ir kokių priemonių reikia imtis jai gaivinti ar pertvarkyti. Šį rytą, kai jūs nedalyvavote, mes kalbėjome apie viešąją paramą, apie valstybės paramą, e, kai kalbama apie naujas priemonės, kurios būtų taikomos padėti stambioms įmonėms, kurios susi, būtų siejamos su informacinėmis ryšio technologijomis. Mano regione Dešimtajame dešimtmenyje įvyko didžiulis lūžis, didžiulis nuosmukis e, stambioje pramonėje. Atsirado, e, į tą regioną atkeliavo naujos e, įmonės, jos su, su naujo, naujomis tendencijomis, naujoviškomis tendencijomis, naujomis technologijomis. Taigi tokių sektorių diversifikacija skatina ieškoti naujų verslo rūšių, modelių, naujų pramonės e, e, rūšių. Taigi, pirmiausia, mums reikia pamastyti, ar savo vykdomą politiką mes turime performuoti, pe, pakeisti senasias pramonė, pra, pramonės šakas, kurios susiduria su vis didelės, didesnėmis problemomis, ar vis dėlto skatinti naujovišką veiklą, ar tai būtų susijusi su aplinkos saugos sritimi, žaliaja ekonomika, informacinių ryšių technologijų sritimi ir kitomis e, žinių, e, ir kitais žinių sektoriais remiantis egzistuojančiomis taisyklėmis mes tokius, tokią veiklą galime toliau skatinti, ją, tik ji gali padėti, nes sen, senojo tipo pramonė yra pasenęs dalykas, ji nebeturi jokių šansų. Uh, Aišku, e, kai kurioms e, tokios pramonės e, šakoms gal kartais dar pavyksta šiek tiek atsigauti, tačiau tai dažniausiai nebūna, tačiau tai dažniausiai būna irgi technologijomis daugiau pagristos sritys ir sektoriai kur veikia įvairūs robotai ir visokios kitokios technologijos. Taigi, siaura specializacija yra labai senas principas, kur gaminant E, savoje ekosistemoje, savo aplinkoje e, labai e, efektyviais būdais būtų tikrai labai reikšminga skatinti tokią pramoninę įvairovę. Ir aišku, reikia kalbėti ir apie tam tikrą specializaciją, apie tam, tikros, e, tam tikrą gamybos kritinę masę ir panašiai, pavyzdžiui, automobilių pramonėje ir panašiai. Savo pranešime jūs turėtumėte išryškinti, kokios pramonės mums reikia. Gal mes vėl galėtume pakalbėti apie darbo dokumentą prieš jums parengiant savoje, nes priešingų atveju mes galbūt nukeliausime visai priešingą kryptimį. Čia kalbėjo ponia Vasonė. We'll Uh, any... Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tai yra pirmasis apsikeitimas nuomonėmis dėl šio darbo dokumento, taigi e, galime reikšti, e, e, keistis nuomonėmis dėl šio pranešimo, kiek tik norime. Jeigu nieks nenori kalbėti, tuomet kreipiuosi į poną Gajar, kad vėl tartų žodį. Ähm, Dėkoju visiems už pasisakymus. Ir tik dar kartą mm, reiktų gal pabrėžti, apie ką šis mm, pranešimas. Deja, ponios dėlį nebėra salėje ir EPP frakcijos pranešėjos irgi nėra, bet e, su ponios Maconi dvasia ponu Lambertu galiu padiskutuoti tada. Uh, Man atrodo, čia nereikia kelti klausimo dėl to, kokios pramonės mums reikėtų, nes čia jau įtrė komiteto kompetencijos klausimas ir tegul ten sprendžiami tie klausimai būna. Aš čia nesu tas, kuris planuotų, ką nors e, taip, kaip būdavo e, komunizmo e, sistemoje. Tikrai nebandau čia identifikuoti jokių sričių, kurias dabar turėtumėm toliau plėtoti. Visiškai ne. Uh, Aš tiesiog noriu visai kitų dalykų ir man visiškai vienodai ir ten žalios, raudonos ar dar kokios kitokios spalvos darbo vietos bus sukurtos. Bet e, pramoniniai regionai ES vis dėlto egzistuoja ir dėl tam tikros vienakryptės struktūros, monostruktūros tokios e, anksčiau egzistavusios jų, dabar yra smarkiai pažeidžiami tie regionai, labai smarkiai nukentėjo. Yra įvairių tyrimų, e, kur keturi regionai buvo tyriami labai nuodugniai ir tie visi regionai yra vakarų Europoje ir perėjo tos visus mano minėtus procesus. Ir aš, pavyzdžiui, e, Rūro upės rytį. E, rūro regionas, pavyzdžiui, vienas iš tų ištirtų ir reikia pasakyti, kad tikriausiai dar tie patys procesai laukia ir netaip seniai prie ES prisijungusių valstybių narių. E, aš pats, pavyzdžiui, esu kilęs iš rūro srities, iš regiono ir um, galiu pasakyti, kad vieni, tai yra didžioji dauguma, dirbo sunku fizinį darbą, o kita nedidelė grupė gretinėlė um, užsiemė vadovavimu. Taip visada buvo čia pas mus. Ir tiesiog nėra kitos. Uh, jokios infrastruktūros gal tame regione sukurta iš anksčiau ir kitose regionuose taip pat irgi panašiai. Ir na, nekaskime čia patys savo dobės iš tikrųjų. E, ten, tuose regionuose e, yra dar ir pavojingų medžiagų, dar nuo antro pasaulinio karo laikų užsilikę, tai taip, reikia e, išvalyti E, tą žemę, bet e, čia nieko kita nelieka, kaip viešojo sektoriaus lėšas panaudoti. Ir tie regionai tada e, turi dvi pasirinkimo alternatyvas. Arba tiesiog panaikiname tai, kas čia buvo ant žemės paviršiaus anksčiau ir, ir statome naujus pastatus fabrikus, arba tiesiog palikime žaliavęją pievą toje vietoje, bet tikriausiai niekas iš mūsų to nenorime. Uh, E, taigi tų senųjų pramoninių regionų problemos yra specifinės ir jeigu norime jas išspręsti, tai reikia labai specifinę regioninę e, politiką taikyti ir jos priemonės. Ir jeigu mums yra svarbu, kad pramonė apskritai kaip tokia išliktų ES, tai aišku ir jau pramoniniai klausimai su to susiję ir tiesiog ta linkme juda mano pranešimas. Prašom, galite kalbėti bet gal netaip jau ilgai. O gal galima pranešimo pavadinimą pakeisti tada? Būtų pats paprasčiausias sprendimo būdas. Jeigu pakeistume pavadinimą, išspręstume mano keltą problemą. Jeigu grįžtumėm labiau prie turinio aspektų, tai ponui gairių ir, ir, ir visiems reikėtų tikriausiai pasakyti, kad pirmiausia tokį pasiūlymą reikėtų pirmininkų suigai siūlyti. ES pramoninių rajonų regioninės strategijos dabar taip skamba pranešimo pavadinimas. Ir iš esmės čia kalbama apie sunkiąją pramonę e, tam tikrose specifiniuose regionuose. galbūt jūs ir kalbate apie tos dalykus, kuriuos čia minėjote, bet vis dėlto viskas turi vykti tvarkingai. Man atrodo, dvi šalių gal pagrindų reikia prie to klausimo sugrįžti. Aš tiesiog remiuosi kai kuriais senais, senaisiais pramoniniais buvusiais regionais. Ir man atrodo, per klausimus irgi tas būdavo akcentuojama, pavyzdžiui, prieš kelias savaitės dabar tik neseniai. Tai jeigu dabar, ponė Nistelroj, netenkinu jūsų lūkesčių pristatęs tą, ką ką ketinu daryti. E, tai aišku, gal ir nelabai smagu, bet vis dėlto nereikia gal iš to e, daryti politinės problemos ir, ir visko pradėti nuo pradžių, visos procedūros ir, ir kaip pirmininkų suiga. Juk, juk iš tikrųjų už to neslypi jokia politinė diskusija turėsim sprendimą vis dėlto e, priimti, kada nors gal kolegos tarpusavį tiesiog padiskutuos, aš tik konstatuočiau faktą, kad e, iš tiesų gal jeigu reikės pavadinimą keisti, tada bent jau kiek įmanoma anksčiau duokite mums apie tai žinoti, nes gali užtrukti porą mėnesių visa ta procedūra nuo pradžios iki galo. Taigi praneškit man kiek įmanoma greičiau. Dabar tada lauksime tolesnės diskusijos kitą kartą, kai jau dokumentas. Dokumento tekstas e, bus suformuluotas jo projektas ir dabar panašu, kad galim jau ir šį darbo tvarkės klausimą baigti nagrinėti. Dabar koordinatorių posėdis, o po jo dar ir atviras koordinatorių posėdis vyks, bet tik anglų kalba. Dalyvaus komisijos nario Hano kabineto nariai informuos mus apie vadovų tarybos sustikimo rezultatus. Buvo suplanuota tai 6.30, bet jeigu mes baigsime koordinatorių grinai posėdį anksčiau, tai tada, jeigu jie jau bus atvykę, galėsim anksčiau ir su jais sustikimą pradėti, bet vėliausiai pusę septynių. tai dabar likite salėje tik koordinatoriai. Ir kiek suprantu, Aldė koordinatoriaus neturės, tad jeigu koks nors politinis patarėjas norėtų likti salėje, prašom.